Goedemorgen eh, collega's. Uh, met wat vertraging stel ik voor dat we toch uh, beginnen. Welkom iedereen voor een. Uh... Labas rytas kolegos. Truputėlį vėluodami pradėsime. Sveiki atvykę į svarbą mūsų komiteto posėdį šiandien. Vakar apsvarstėme penkis darbo tvarkės punktus, šiandien pradėsime nuo šeštojo. Tai yra specialus pranešimas 16.2012, kurio autoris yra e, ponas Gerbrandi, tačiau aš, jeigu teisingai supratau, auditorumų atstovai pirmiausiai patys e, pristatys įžangoje klausimą ir pranešimą ir dabar suteiksiu jam žodį. Monsieur le Président, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai, parlamento nariai. Auditorumai dabar įvertino paramos sistemą kuri e, skirta e, ūkininkams, kuri veikia e, nuo 2004-2007 iki 2007 metų. Sistema taik, buvo taikoma vadinamosioms naujosioms valstybėms narėms ir ta sistema uh, pagrista e, bendrosios išmokos už plotą schema SAPS santrumpa. Ir dabar palyginti su bendrosios išmokos schema, kuri galiojo 15 valstybių narių, tai ta bendrosios išmokos už plotą schema yra iš tikrųjų supaprastinta paramos schema. Supaprastinta todėl, kad e, pagal ją nereikia numatyti, išmo, tai yra teisų į išmokas, tai viena, o antra, E, todėl kad e, numatyta būna paprastai e, suma už hektarą, nustatyta suma už hektarą. Tad dabar aš taip organizuosiu savo pranešimą, tris svarbiausia dalykus paminėdamas. O šiaip, žinoma, aš pateiksiu auditorumų išvadas, atsižvelgdamas į vykstančias diskusijas dėl naujosios bendrosios žemės ūkio politikos, kuri turėtų įsigalioti nuo 2014 metų. Pirmas dalykas. Kaip jau kalbant, buvo kalbama apie bendrosios išmokos schemą, tai audito rūmai e, nustatė, kad iš tikrųjų ta parama nebuvo e, tikslinga, tikslinė ir kad šiuo atveju e, žemės ūkio veikla nebuvo griežtai apibriešta. Pagal teisės aktus e, parama skirta naudos gavėjams, kurie neužsima tiesioginę žemės ūkio veiklą. Tai iš tikrųjų čia tik arba, arba kalbama apie tokius, kurių žemės e, ūkininkavimo veikla yra tik tai e, kraštutinė, labai nedaug užima. Pavyzdžiui, Vengrijos, Rumun, Vengrijoje, Rumunijoje E, buvo pagalba suteikiama, e, sakykime, tokiems e, nekilnojamojo ploto, tai yra nekilnojamojo turto mm, savininkams, kurie faktiškai beveik neužsijėmė žemės ūkio veikla. Be to panašiai buvo daroma, sakykime, aero, aeroportams buvo skiriama parama, medžiotojams ir, ir panašiems. Uh, Tad taip atsirado iš tikrųjų e, nu, kai kuriuose naujosiuose valstybėse narėse susidarė naujos aplinkybės, kokių nebuvo 15 valstybių narių. E, ir iš tikrųjų čia kalbama apie paramos skirimą e, subjektams, kurie neužsiemė ūkininkavimu. Antai Vengrijoje, pavyzdžiui, iš bendrosios išmokos užplota schema, labai, ji daugiausia e, į naudą išeina Vengrijos valstybei. Tačiau kalbama apie 300 tūkstančių hektarų e, ir, ir už tai e, buvo pagal bendrosios išmokos užplota schema 2010-aisiais buvo nu, nu, tiesiog skirta 50 milijonų eurų. Tačiau jūs rasite vėlgi atitinkamoji mūsų ataskaitos vietoje apie tai. Na, o dabar pasiūlydama teisės e, aktą, tai komisija atsižvelgia į audito, į teisingumo rūmų e, tiesiog jurisprudenciją ir pateikia vadinamąją aktyvaus ūkininko savoką. Bet komisijos siūloma e, aktyvaus ūkininko savoka vis dėlto per daug sudėtinga ir ji bus sunkiai taikoma. Priešingai, Mes susidomėjimu tiesiog, e, pada, e, tiesiog padarėm, e, pastebėjom, kad parlamentas laikosi panašios į mūsų pozicijos. Tiesiog parlamentas pageidauja pateikti tam tikrą sąrašą subjektų, kuriems negalima skirti išmokų, kadangi, tai neužsi, kadangi tie subjektai iš tikrųjų jų pagrindinė veikla nėra ūkininkavimas. Tad suprantama, labai būtų tiesiog pravartu, kad komisija stebėtų šitą sąrašą, kad tiesiog jį, kad jis atitiktų tiesiog teisės aktų nuostatas. Tai buvo pirmas dalykas. Antras dalykas. Mūsų rūmai nustatė, kad daugelis e, valstybių, vadinamųjų naujųjų valstybių narių iš tikrųjų tiksliai negalėjo e, nubriežti e, hektarų skaičiaus, hektarų, už kuriuos galima skirti paramą. Tad pagal dabartinę tą sistemą e, galima skirti tik tai paramą, e, kai, kai iš tikrųjų e, kalbama apie ariamus hektarus ir kai jie išlaikomi gerose sąlygose, aplinkosaugos ir, ir, ir, ir kita prasme. Tačiau, bet kita vertus, po 2000. 90-ųjų metų nemažai hektarų tiesiog buvo palikti pūdimuoti. Uh, Tad vėlgi tam, kad būtų galima tiesiog pasiekti vidaus tikslus ir kad tam, kad būtų galima paskirstyti, tiesiog vėl reikia atsižvelgti, kad tai būtų paskirstytos tos lėšos numatytos uh, valstybėms narėms stojant į Europos Sąjungą. Tad vėlgi kalbama apie tinkamus e, finansuoti ar paramą gauti hektarus ir labai svarbu, kad komisija pateiktų objektyvius tokių hektarų kriterijus, atitinkant, tai yra, kad atitiktų teisės aktų nuostatas. Tad čia iš tikrųjų reikia e, didesnio aiškumo dėl būtent e, tokių hektarų apibrėžimo. O dabar iš dabartinės padėties išplaukia neigiami padariniai. Pirmiausia, tie hektarai, kurie, kurie jau, ne, tai yra plotai nebe, nebedirbami, vis dėlto už juos uh, mokamos išmokos. Antra, vėlgi naudos gavėjai e, iš tikrųjų atsidūrė nevienodose sąlygose, palyginti e, priklausomai nuo to, kokioj valstybei narėje jie gyvena. Tačiau atveju e, nevienodos ne ne sąlygos buvo sudaromos. Tad dabar mes rekomenduojam komisijai tiesiog pakeisti, patikslinti taisyklės, taisyklės dėl to tinkamo finansuoti e, ploto hektarų. Nes kol kas tas dalykas dar iki galo nepaaiškintas ir šiandien kol kas dar dėja nežinoma, ar tie siūlomi teisės aktų, komisijos teisės aktų pasiūlymai ir, ir pakeitimai iš tikrųjų dėl, dėl, dėl to bus galima uh, E, taikyti tokią griežtesnę mm, sistemą dėl tinkamų finansuoti hektarų. Toliau, trečias dalykas. E, bendrosios išmokos užplota schema iš tikrųjų susijusi su tam tikrais vidaus e, prieštaravimais, nes čia kalbama apie vieną vertą individualią paramą ūkininkams ir kita vertus vėlgi atsižvelgiama į ūkių specifines sąlygas, tačiau ir kart, bet tik atsižvelgiant į eksploatuojamus e, e, plotus. Ir iš to išplaukia du padariniai. Pirmiausia, ūkininko par, pajamos taip, jos buvo remiamos, toks yra tikslas. Tad čia iš tikrųjų e, sumos gaunamos e, pagal bendrosios išmokos užplotą schemą iš tikrųjų labai paremė ūkininkų pajamas. Tačiau kliūva, e, kliūva paramos perskirstimas. Antai naujosiuose valstybėse narėse e, labai sus, poler, polarizavimas, polarizavimo reiškinys pastebimas tarp labai, labai uh, E, nedaugelio, tačiau labai stambių ūkių ir, ir tūkstančių mažų ūkelių. Ir kadangi parama skiriama už arimus e, e hektarus, tačiau šiuo atveju vėlgi ta asimetrija kur kas dar didesnė negu bendrosios e, bendrosios išmokos schemos atveju. Tad nu, tik 0,2 procento ūkininkai gauna daugiausia visos tos e, paramos. Tad e, ketvirtis visos paramos sumos tenka vien tik tai 0,2 procento gavėjams. Uh, Tad e, mes Teisingumo teismas rekomenduojam, kad tiesiog parama būtų tolygiau paskirstoma, tiesiog nustatant viršutinę, viršutinę paramos, viršutinį paramos dydį, e, tokiais atvejais, kai skiriama daugiausia paramos. E, ir čia komisija į tai atsižvelgia, parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui. O, o, o šiaip Ir todėl diskusijos dėl to dar tebe vyksta. Tad e, vėlgi e, pageidautina, kad tikrai būtų pritarta tokiai viršutiniai ribai. Tačiau aš paminėjau tris svarbiausius dalykus. Da proga norėjau padėkoti pranešėjui, ponui Gerben Jan Gerbrandi, e, bendrai pranešėjai ir ačiū už taip, už jų darbą ir kartu dabar uh, atsakysiu į pastabas tai pateika, pateikiamas teismui. Ačiū, pane Kretan, už tą labai išsamų auditorumų išvadų pristatymą. Turint omenyje, kad klausimas yra pakankamai e, sudėtingas, turint omenyje, kiek e, paramos gavėjų gauna bendrą paramos dalį, galima konstatuoti, kad mes vis dar nesugebėjome vykdyti rimtos bendros žemės ūkio politikos. Tik dabar žodis pranešėjai, kuris pristatys savo poziciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kretan labai nuoširdžiai už auditorumo atliktą darbą. Šis specialus pranešimas yra dar vienas iš tų kritinių pranešimų apie bendrą žemės ūkio politiką. Bijau, kad šiame pranešime dar kartą patvirtinama, kad e, faktai ir politiniai sprendimai dažnai sunkiai siejami tarpusavyje. Olandai turi patarlę, kad net ir asilas du kartus į tą patį akmenį neatsitrenkia. Tai kaip mes čia galime būti dar kvailesni už asilus? Vertindami bendrą žemės ūkio politiką, ar tai būtų bendroji išmokų schema ar bendroji išmokų schema už plotą, tai tiek valstybių narių politikai, tiek Europos parlamento nariai atrodo šiame kontekste kaip tie asilai, kurie nežinia, kiek kartų per dieną atsitrenkia į tą patį akmenį jeigu vertintume skaičius ir faktus, kuriuos pateikė Europos audito rūmai apie tai, kaip ypač valstybės narės įgyvendina Europinės programas bendrosios žemės ūkio politikos srityje. Aš, būdamas labiausiai proeuropietiškos Niderlandų partijos nariu, imu suvokti, pradedu suvokti, kodėl žmonės praranda pasitikėjimą Europos idėjomis. Tai vyksta dėl to, kaip mes sprendžiame klausimus tokiuose srityse kaip ši. Džiaugiuosi, kad panas Kretam pateikė kelis skaičius, noriu dar kelis skarčius, skaičius pateikti. Mes kalbame apie didelės pinigų sumas, tai yra 5 milijardai eurų 2000. 2011 metais ir iki 2014 metų ta suma gali pasiekti 7,5 milijardų eurų, taigi kalbame apie didelius pinigus ir turime labai, labai apdairiai juos leisti. Europos audito rūmų atstovas jau pabrėžė, kad aptinkama daug panašių problemų kaip ir kitose bendro žemės ūkio politikos programuose, netinkamai apibrėžiami, naudojamos ne, netinkamas ūkininkų apibrieštis, per daug pinigų yra išmokama viešosioms įstaigoms, kurios nesiverčia ūkininkavimu, yra tik tai e, žemės ūkio naudmenų savininkės, taip pat <clears throat> mes e, atlikome tam tikrą patikrą, kurios metu buvo nustatytos spragos, tačiau valstybės narės nusprendė tų spragų, spragų neužpildyti. Noriu užduoti komisijai konkretų klausimą. Kaip galėjo atsitikti, kad mes, ir sakau, mes, tai yra komisija ir parlamentas kartu, kodėl mes leidome valstybėms narėms, kuriuose buvo nustatyta trūkumų, tų trūkumų neištaisyti 2008-aisiais buvo dar tie trūkumai nustatyti. Pons Kretan minėjo, kad e, daugiausiai stambus ūkiai gavo didžiąją dalį paramos ir e, tai tikrai kelia nerimą. Mes puikiai žinome, kad vykdydami BŽUP mes e, intervenuojame į rinką. Tačiau turint omenyje, kad parama yra tiesiogiai siejama su žemės ūkio plotais, tai ūkininkai tai daro įtaką ir parduodamo žemės kainai. Ta kaina e, yra dirbtinai padidinama, turint omenyje, kad už plotą yra mokama parama. <clears throat> Tokiu būdu tiesiogiai ūkininkams e, ta parama netgi netneša apčiuopiamos naudos. Aš pristatysiu savo rekomendacijas, tačiau man kilo klausimas rengiant prašymą, kodėl mes apskritai visų tuo užsiimame. Beveik kiekvienais metais mes kartojame tą patį, darome tas pačias išvadas, remdamiesi Europos audito rūmų pranešimu, kritinėmis išvadomis ir mes pateikėme tas pačias rekomendacijas, tačiau taip pat ir šiame parlamente, kuomet buvo priimami sprendimai dėl naujo žemės ūkio politikos, mes elgėmės kaip asilai, kurie milijonus kartų atsitrenkdavo į tą patį akmenį. Ir aš beveik ciniškai pradedu vertinti uh, šį mūsų darbą ir nelabai suprantu, kodėl mes jį atliekame vėl ir vėl, neįsiklausydami į savo pačių pateikiamas rekomendacijas. Kelias rekomendacijas e, turėčiau ir kai kurios iš jų yra labai paprastas. Pavyzdžiui, viena iš jų yra teikti pagalbą aktyviai ūkininkaujantiems ūkininkams e, būtinybė tinkamiau apibrėžti remtinų žemės ūkio plotų savokas ir apie tai yra kalbama, tačiau nieko konkretaus nedaroma. Tai taip pat komisija privalo užtikrinti, kad tiek atskirose valstybėse narėse, tiek ir tarp jų tos pačios taisyklės būtų taikomos vienodai. Taip pat turime siekti uh, labiau subalansuoto paramos paskirstimo. Parama neturėtų būti teikiama stambiems ūkiams, kuriems dažniausiai jos ir nereikia, tačiau e, vis dar didžioji dalis paramos patenka tokiems ūkiams. Ketvirta rekomendacija komisijai įvertinti tiesioginių išmokų veiksmingumą Taip pat komisija turėtų papildomų priemonių imtis tam, kad būtų atlikta žemės ūkio sektoriaus restruktūrizacija, kad jis būtų veiksmingesnis ir, ir tokiu būdu mes darytume šiuo kišimusi į e, žemės ūkio rinkas mažesnį struktūrinį poveikį ir komisija turėtų gauti tinkamus įgaliojimus, kad šias priemonės įgyvenintų ir galiausiai paskutinė bendroji išvada, e, kurią patikiu savo pranešime dėl e, bendrosios išmokų schemos e, susijusi su tuo, kad naujojoje BŽUP nesame nustatę specifinių tikslų ir apibrėžę laukiamų rezultatų. Ir tai reiškia, turime konstatuoti, kad nėra tarpusavio sąsajų tarp užsibrieštų tikslų ir mūsų išleidžiamų pinigų paramos pavydalu ir man netgi gėdinga yra ta rekomendacija teikti, kad būtent dėl to, kad ta sąsaja būtų užtikrinta. Ačiū pirmininkai. Ačiū ponai Gerbrandžiui trys kalbėtojai norėtų dabar pasakyti, ponė Ortys LP frakcijos vardu, pons Gairis nuo socialistų demokratų ir LP koordinatorė ponė Greslė, ponė Ortys. Suteikimo žodžiu, žodis ir dar pons Černieckis užsiregistravo kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariu pranešėjui, ypač kalbant apie tai, ką jisai pasakė apie aiškinamąjį darbą ir pildomą informaciją Taip pat kalbant apie tas valstybės, kurios 2004 e, ir 2007 metais įstojo į Europos Sąjungą. Aš manau, kad pranešime iš tiesų iškeliami labai svarbus klausimai. Sistema yra laikina ir 2014-2020 metais ta sistema turėtų būti jau uh, nutraukta ir pašalinta, žinoma, visus klaidos, kurios buvo susidarę senoje sistemoje. Kitas dalykas uh, tai turėtų būti išspręsta pagrindinė problema, kad išmokos mokamos, pavyzdžiui, e, subjektams, kurie nėra susijęs su žemės ūkiu, bet, pavyzdžiui, nuomojasi valstybinę žemę arba užsima kitą veiklą, kur tik tai šalutinis veiklos e, rezultatas yra žemės ūkis. Taigi mes e, turėtume dabar priimti, priimti tokias priemonės, kurios leistų perėti prie naujosios sistemos. Taigi, uh, Galbūt e, tas išmokos turėtų būti susijętos su konkrečiais e, gamybos metodais. Žem, bendros žemės ūkio e, politikos reforma, tai yra atsiejimas, iš esmės jau negrįžta, negrįžtamas procesas. Ir mes galime džiaugtis, kad ši reforma, dėl kurios dabar tariamasi tiek parlamente, tiek taryboje, uh, kaip tik tai siekia pašalinti tokius atvejus, kai yra piknaudžiaujama tokiamis išmokomis. Vadinasi, turėtų būti surašytas toks sąrašas, neigiamas sąrašas tų ūkinės veiklos vykdytojų, kurie neturėtų gauti šių tiesioginių išmokų. Turi būti atkreiptas dėmesys taip pat ir sklypų plotą naujose valstybėse narėse, tačiau E, neturėtume laukti e, šios reformos pabaigos, nes, e, kaip žinote, atidėliojamas vis tas reformos įgyvenimas dabar 2015 metais. Turime aiškiai pasakyti, kad jau 2008 metais valstybės narės buvo paragintos imtis atitinkamų priemonių, siekiant pašalinti klaidas, suderinti savo veiksmus, bet iki šiol nieko neįvyko. Ir ar iš tiesų tos valstybės dabar turi laukti bendros žemės ūkio politikos reformos. Čia aš pritariu pranešėjai, kad ateityje turi būti užtikrinama, kad atsižvelgiant į auditorumo rekomendaciją turi būti išmokų paskirstimas sutvarkytas, jisai turėtų būti labiau subalansuotas. Vadinasi, E, turi būti laikomas atitinkamų taisyklių, kurios yra numatytos bendrosios išmokos už plotus schemoje. Tai yra vienas iš svarbiausių aspektų. Taigi naujoji reforma kaip tik tai e, pabrėžia diferencijuotą požiūrį į jaunuosius ūkininkus, į tuos regionus, kuriuose susidurima su didesniais sunkumais arba kurie yra, nėra tokie tinkami žemės ūkiai. Taigi, Darbo dokumente, kaip tik ir atspindėti šie esminiai elementai, e, ypač kalbant e, apie biudžeto patvirt, įvykdymo patvirtinimo procedūrą, manau, kad tai yra pakankamai tinkamas dokumentas. Kitas dalykas, aš manau, kad bendros išmokos schemą mes norėtume minėti šiame kontekste. Ačiū, panėtis, panė Gairė. Ačiū, e, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir taip pat audito rūmams už jų puikų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš nelabai sutikčiau su ponu Gebrandė. Pirmiausia, dėl jo ciniškų išvadų Aš Vokietijoje susidūriau su būtent tokiais faktais, kurie duotų atsakymą į ponio Gebrandį išvadas. Sustikimas tarp krikščionių demokratų ir socialdemokratų, kuriame buvo kalbėta apie bendrą žemės ūkio politiką, būtent pabrėžia tos klausimus, kuriuos e, e, iškėlė ir bendros žemės ūkio politikos diskusijos. Ir kodėl, e, pavyzdžiui, žemės ūkio lėšos arba žemės ūkio produkcijai skirtos lėšos nėra koncentruojamas pačiose ūkiuose, tai yra ūkininkų rankose, buvo užduotas klausimas. Ir atsakymas e, buvo toks, jeigu mes taip padarysime, tada e, a, suprastėtų Vokietijos žemės ūkio politika. Na, išvertus tai reiškia, a, e, mes norime susigražinti mūsų įmokėtas į bendrą biudžetą lėšas. Nes vokiečiai, kaip žinote, nori įmokėję ES biudžetą tinkamą sumą, vėl ją susigražinti per įvairias subsidijas arba per įvairius aplinkinius kelius. Tai yra visiškai suprantamas Vokietijos noras. Tačiau bet kokiu atveju tai yra problema. Bet kokiu atveju aš jau įsivaizduoju, kad Niderlanduose ir Jungtinė karalystė yra e, panašios diskusijos e, ir tos valstybės, kuris moka daugiau į ES biudžetą, E, tos šalis vis dėlto nori susigražinti tas lėšas. Nesvarbu, ar kokiais nors prasmingais būdais, ar būdais, kurie numatyti ES politikoje, ar kitokiais būdais. Tai yra tokia šių valstybių laikysena. Nes e, jos nori taip tvarkyti tos pinigų srautus, kaip joms yra patogiausia. Vat toks yra atsakymas. Taigi, ačiū. Jensai, panė Čenikė, atsirvardu. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Ačiū, panė pirmininkė, norėjau padėkoti ponui Gerbrandžiui už e, svarbų, įdomų pranešimą. Padėtis, žinoma, yra labai rimta, nes e, susidaro įspūdis, kad diskusijose šio klausimo tam tikras šauksmas tyrose juntamas. Lenkijoje yra patarlė, kad e, senelis kalbėjo paveikslui, o paveikslas jam nikarto neatsiliepė. <clears throat> Taigi e, tas dežavių kartojasi jau visą laiką ir pono Gerbrandžio pranešime apie tai taip pat minima. Ir diskutuojame šiais klausimais jau seniai. Ir mūsų rekomendacijų ir pasiūlymų poveikis diplomatiškai tariant yra labai ribotas. Taip pat norėjau paminėti, kad nepaisant to, ką mūsų svečias iš auditorumų diskusijų pradžioje kalbėjo. Ši problema nėra būdinga tik naujosiams valstybėms narėms, nes ir anksčiau panašių problemų būdavo pastebėta. Pavyzdžiui, Graikijoje arba Ispanijoje. Reikia kalbėti apie visos ES problemą šioje srityje, ne, ne vien tik tai naujos ar senos ES problemą. Žinoma, reikia nustatyti aiškius ir skaidrius kriterijus. Ir kalbu kaip e, atstovas šalies, kurioje žemės ūkis yra didelio masto ir pakankamai stiprus, visą laiką toks buvo. Jeigu nenustatysime aiškių kriterijų ir vienodai jų netaikysime, tuomet e, išliks ta tendencija, kuomet vaikas yra išpilamas su vanelės vandeniu. Kitaip tariant, bus labai apribojamas tiesioginės išmokos bendrosios žemės ūkio politikos srityje ir aš manau, kad e, to mes tikrai nenorime. Tačiau galiu tą pareikšti tvirtai įsitikinęs. Pirmininkas, ačiū. Dabar steiksiu žodį ponį Grėslį. <clears throat> Ačiū. Norėčiau pasveikinti auditorumus, parengusius puikų pranešimą. Jisai tikrai įdomus ir parodo sisteminės klaidas. Uh, Dėl to labai norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Aš, aš norėčiau, kad mes tokias ataskaitas gautume kuo anksčiau, kad galėtume, kaip teisės aktų leidėjai, kuo anksčiau reaguoti į juos ir pakeisti atitinkamus teisės aktus. Bet bet kokiu atveju ateities teisės aktuose mes reaguosime į šias pastabas ir mes su Žemės ūkio komiteto kolegomis kaip tik tai nustatome kaip tik baisių atvejų, kai a, a, praktiškai a, nesilaikoma taisyklių Ir aš nesu tokia mm, optimistė, kalbėdama apie ateities perspektyvas, apie e, komisijos kontrolės įgaliojimus. Na, šioje ataskaitoje kaip tik tai ir parodoma, e, kaip tik tai e, trukdo šitos išmokos už plotus vykdyti žemės ūkio reformą. Bet mes iš esmės siekiame gero tikslo tomis išmokomis mes norėjome kaip tik tai sušvelninti perėjimą prie, prie naujos bendros žemės ūkio politikos, tačiau e, sulaukime priešinko rezultato. Ir aš, norė, aš norėčiau vis dėlto, kad mes nemokėtume tiek daug subsidijų tai žemės ūkio a, politikai ir, ir kad būtų žemės ūkis per, e, vis dėlto liberalizuotas ir galėtų kovoti konkrecinėje kovoje su kitomis žemės ūkio politikomis. Na ir turi būti, žinoma, pristatoma prie dabartinio e, realijų. Aš pati esu iš Vokietijos. Ir mes e, matome, kad, e, sakykime, kai kuriuose valstybėse, kad ir Vokietijoje, išmokos mokamos taip pat ir nuomininkams, tai yra žmonėms, kurie nuomoja, nuomojasi žemę. Ir vis dėlto šitas E, procesas yra praktiškai negryžtamas, nes mes dabar nebegalime e, sugražinti arba panaikinti tos finansinės žalos, kuri padaryta, išmokant išmokas ne tiems asmenims, kurie jas turėtų gauti. Ačiū. Ar yra komisijos atstovų mūsų salėje, kurie norėtų reaguoti iki šiol išsakytas mintis? Prisistatykite, prašau. Thank you, Mr. Chairman. My name is Tasos Aniotis. I'm acting. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Staniacis, esu iš uh, uh, Žemės ūkio uh, direktorato, uh, padirektoračio atstovas. Aš šiaip jau dalyvavau, uh, dalyvavau uh, kuriant, rengiant šitą bendrosios išmokos schemą tą progą norėčiau padėkoti parlamentui, e, auditorumams už tai, kad atkreipėt mūsų dėmesį į tam tikrus dalykus, pateikėt rekomendacijų, su kuriuom mes sutinkam iš tikrųjų. Aš šiaip jau dabar tikrai nekalbėsiu apie, apie kiek protingas ar ne yra asilas, mano, mano, mano galva tai protingas gyvulys. Uh, Bet mes turėtume vis dėlto pradėti nuo to, kaip interpretuoti tam tikras savogas. Dabar jūs kalbėjot, kad e, vėlgi ta, kartojama ta, pat, ta pati e, kritika, bet e, tai susiję su faktų rekomendavimu, interpretavimu. Taip, mes sutinkam iš tikrųjų su rekomendacijomis, sutinkam, kad čia svarbiausia yra aktyvaus ūkininko e, savoka, e, žem, e, ūkininkavimo veikla ir parama. Taip, pirmosios dvi savokos. Iš tikrųjų, aktyvus ūkininkas paprastai apibrėžiamas, tai yra asmuo, kuris gamina kažką, bet kodėl mes vis dėlto siūlom štai tokią savoką, kurią pasiūlėm. Uh, Aš įsivaizduoju, kad jeigu aptarinėtume šitą klausimą kituose komitetuose, tai iškiltų klausimų susijusių su, su įsipareigojimais PPO. Tai yra, mes jau iš tikrųjų mūsų ta teikiama ūkininkams parama yra daugiausia atsieta, tad mes šiuo atveju e, vykdom įsipareigojimus PPO atžvilgiu. E, Bet ar tai reiškia, kad mes teikiam paramą bet kam, visiems? Juk e, iš tikrųjų e, šiaip jau yra, tai daroma su sąlyga, jog žemės plotai išlaikomi gerose ūkininkavimo ir aplinkosaugos savokose, sąlygose. Tai yra sudėtinga sistema. Taip, mes pateikiam aktyvaus ūkininko savoką, savotiškai orientuodamėsi į neigiamą tam tikrą sąrašą, bet kartu numatom tą dar papildomų privalomų priemonių, pagal kurias rei, pagal kurias e, vėlgi reikia, kad ūkininkas gamintų tiesiog visuomeniai naudingas ir prieinamas e, prekes. Tada To nereikėtų pamiršti, kadangi vėlgi aktyvaus savininko ir ūkininkavimo savokos tai yra tokios pačios bendrusios savokos, kurios apima visus dalykus. Toliau paramos paskirstimas irgi dažnai linksniuojamas, bet vėlgi nepamirškim štai ko. Jeigu mes pageidaujam vienodo tokio tolygaus paskirstimo sistemos, tai reikėtų lai, atsižvelgti tris dalykus. E, e, mes iš tikrųjų, e, iš tikrųjų mes norėtume, kad mūsų ūkis būtų orientuojamas labiau į, į, į rinkos poreikius, kad prisiderintų prie rinkos reikalavimų. Tad tokiu būdu, bet mes kitą vertus numatom, e, sa, numatom tam tikras priemonės, kuriomis būtų galima sušvelninti šitą tokį brutalų orientavimas į rinką. Tam mes numatom uh, E, tam mes numatom tą aukštutinę e, didžiausių paramų sumos e, išmoka. Yra tam kiti apribojimai ūkininkams turintiems, kurių plotas yra mažesnis negu, tai yra didesnis negu 5000 hektarų. Esam numatę ir kitų priemonių, bet tam priešinosi valstybės narės, nes apskritai žemės ūkio struktūra skiriasi. O dabar dar paminėsiu vieną dalyką susijusi su supaprastinta bendrosios, atsiprašau, bendrosios išmokos už plotą schema SAPS. Ta schema buvo sukurta kaip pereinamojo laikotarpio priemonė, kadangi nebuvo e, tų istorinių vadinamųjų teisių išmokas naujosiuose valstybėse narėse. Ir tokiu būdu vėlgi e, tiesiog siekiam, kad būtų pereinama prie dabartinės bendrosios tiesioginių išmokų sistemos. Uh, Antra, mes kartu norėjom, kad e, tuose naujosiuose valstybėse narėse e, žemės ūkis būtų perstruktūrizuojamas ir todėl pusė beveik tų išmokų ėjo, e, buvo skirta už restruktūrizavimą. Trečia, mes norėjom tiesiog, kad vėlgi parama būtų teikiama sklandžiai, mes nenorėjom, kad būtų iškraipimų, turiu galvoje žemės plotų rinką, turiu galvoje darbo rinką, turiu galvoje e, kainas už, e, už žemės sklypus. Aš šešias valandas praleidau su audito rūmų atstovu, tiesiog bandydamas paaiškinti, ką, kokių priemonių mes ėmėmės, priemonių orientuojamų skirtų skirtų, e, že, tai yra žemės sklypų e, e, rinkai, nes labai daug žemės sklypų yra, žemės ūkininkavimas vyksta žemės sklypų nuomos sąlygomis, tad tokios ypatingos sąlygos. Mes atlikom apskaičiavimus ir žinom, kad didžiausias ūkininkų turtas tai yra žemė žemės plotą ir todėl mes norėjom laikytis neutralios pozicijos e, žemės kainos prasme. Tad iš tikrųjų tikrovė netokia jau mm, supaprastinta, nes kartu nepamirškim, kaip skiriasi e, nacionaliniai įstatymai dėl, dėl žemės e, plotų, kainų ir panašiai. Tad e, reikėtų štai ko nepamiršti, kad valstybės narės e, iš tikrųjų gali, gali laikytis neutralios pozicijos dėl žemės plotų kainos. Tad mes, aišku, atsižvelgiam į pas, pasakytas abejonės, tačiau nepamirškit, kad Europos komisija viešai tai svarsto jau metų metus. Ir mes tikrai esam pasiruošę pateikti mūsų svarstymų rezultatus. Ir galiausia, nepamirškim štai ko, kad e, dabar tie e, skirtingi elementai, kuriuos mes pasiūlėm, ypač BŽUP reformos kontekste, uh, Tai jai siekiama išspręsti štai tokius svarbiausius dalykus. Kada reikėtų skirti paramą? Tais atvejais, kai tiesiog rinkos mechanizmai nepasiteisina, kad e, ir šiuo atveju turiu galvoje aplinko, aplinkos apsaugą, bet to rinkos mechanizmas neveikia tada, tai yra, kai, kai kilo šitą kainų e, krizė Bet mes kartu turėtume, turėtume tiesiog e, spręsti ir priimti priemonės dėl tais atvejais, kada politikos priemonės nepasiteisino. Ir todėl vienas iš svarbiausių BŽUP reformos elementų yra geresnis perskirstimas paramos. Uh, ir todėl mes e, dabar numatom stebėsenos vertinimo sistemą, kuri būtų grindžiama tam tikrais rodikliais ir pagal juos tada galėtume įvertinti metinių pagrindų, kur ei, einama. Tad baigdamas norėčiau padėkoti auditorumams už rekomendacijas. Dauguma rekomendacijų, kaip jau sakiau, mes iš tikrųjų į jas atsižvelgiam. Uh, E, įvertindami reformą. Tačiau tam tikri veiksniai, kuriuos aš paminėjau, tokie sudėtingi, kad e, iš ties reikėtų daugiau laiko skirti tam, kad juos visus įvertintume ir galėtume tikrai geriau pasiruošti diskusijoms ir kad galėtume kažkaip susitarti. Ačiū. Uh, Ačiū taip pat ir šią išsame informaciją iš komisijos pusės. Ar panas Kretan iš audito rūmų norėtų sureaguoti į komisijos ir kolegų pastabas? Nepagėdavote to daryti, tuomet suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, noriu padėkoti kolegoms už pareikštą paramą mano pranešimo projektui labai jie džiaugiuosi. Norėčiau susitelkti ties komisijos pastabomis. Žinoma, aš suprantu jūsų poziciją ir kai kuriais aspektais netgi, manau, esate teisūs. Čia manau, kad mes nepastebime čia bendrosios problemas. Mes sukūrėme monstrą, kurios, kuris vadinasi bendro žemės ūkio politika ir ištisus dešimtmečius tas monstras, e, nežinau kiek jis galvų turi, e, gyvuoja. Kars nuo karto mes vieną galvą ar kitą nukertame, tačiau jos išauga iš naujo. Ir tų galvų vis daugėja arba daugės svarstant e, ateities bendrą žemės ūkio politiką. Aš noriu pasakyti, kad tas monstras yra toks didžiulis, kad beveik neįmanoma su juo kovoti, todėl mes turime nustatyti visiškai naują politiką. E, Ta turėjome padaryti patvirtindami naują BŽUP. Nors komisijos narys pakankamai drąsiai elgėsi, bandydamas e, nemažai galvų dabartiniam monstrui nukirsti, pavyzdžiui, supaprastintamas e, žemės ūkio politikoje ekologinio aspekto stiprinimo priemonės, nežinau, kiek tų priemonių siūloma, trys atrodo. Nežinau, kaip valstybės narės vertina, tačiau dauguma šio parlamento narių mano, kad e, kriterijai, kurias jūs siūlote, nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra politinio pobūdžio. Tai yra siekis e, teikti paramą ūkininkams lankščiausių ir paprasčiausių būdu. Tam reikia nustatyti daugiau kriterijų, nes kuo daugiau bus kriterijų, tuo paprasčiau bus e, visoje sistemoje susigaudyti. Taigi mes šiuo atveju dar daugiau tų galvų vis tiek e, monstrui užauginame. Tam, kad e, šis monstras nebūtų toks baisus, tai mes siūlomomis priemonėmis to nesugebėsime, nesugebėsime pasiekti. Žinau apie tas galimas problemas PPO kontekste, diskutuodamas su komisijos nariu Čiološu, jo klausiu, ar jis vyko į Ženevą, kad svarstytų visus šios aspektus apie įvairias galimybės, apie tam tikrų ribų nustatymą. Jo atsakymas buvo neigiamas. Taigi komisijos narys nėra toks drasus e, santykiuose su PPO kaip galėtų būti, ypač dėl aktyvių ūkininkų apibriešties, dėl rinkų neveikimo. Esate teisus, rinkos didelė dalimi neveikia, tačiau manau, kad sukurdami, pagimdydami šį monstrą mes apskritai padarysime visą žemės ūkio rinką neveiklę. Aš esu liberalas, man rinkos patinka, tačiau mano tikslas susijęs su BŽUP peržiūra buvo siejamas su siekiu padaryti žemės ūkio, bendro žemės ūkio politikos rinką liberalesnę ir ekologiškesnę. Tiek, ponė pirmininkė, manau, kad e, iš auditorumo ataskaitos galime pasimokyti aiškių suprantamų dalykų. Pone Gresliai, noriu pasakyti, kad šis prašymas buvo pateiktas po to, kai priėmėme bent jau per pirmąjį svarstymą sprendimą dėl BŽP reformos, tačiau beveik kiekvienais metais mes iš audito rūmų girdime tuos pačius argumentus dėl padėties žemės ūkija ir galėjome, būtume turėję, turėjome pasinaudoti pasitelkti šios argumentus taip pat ir diskusijose šiame parlamente. Aš pritariu kritikos žodžiams, kurie adresuoti šio parlamento žemės ūkio komitetui. Aš galiu pasakyti, kad, negaliu pasakyti, kad visiškai neregavome, tačiau manau, kad neregavome tinkamai. Ačiū, ponai Gerbrandžiui, e, už tai, kad e, išmokėte e, kolegas taip pat ir tos Niderlandų patarlės olandiškos patarlės, kad e, e, asilą, net ir asilas du kartus tą patį akmenį ne, neatsitrenkia. Aš tikiuosi, kad tiek daug asilų mūsų parlamente čia tikrai nėra. Dabar perduosiu pirmininkavimą pirmin, e, komiteto pirmininkui ponai Toireriui, kuris sugrįžo į posėdį. Taigi trumpa pertraukėlė. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Dabar balsuosime. Pirmiausia, norėčiau paprašyti visų pasitikrinti, ar veikia jūsų balsavimo aparatai. Taigi, Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Ar visi balsavimo aparatai veikia? Balsavimą baigiame. I, I can go there. Uh-huh. Okay. All right. So we will wait a second until everybody is. Uh... Palauksime truputėlį, kol visi pasiruoš savo balsavimo korteles. First of all, we vote on fight against. Pirmiausia, balsuosime dėl uh, nuomonės, kova su mokestinio sukčiavimo, mokesčių vengimu ir mokesčių rojais. Bartas Stas yra pranešėjas, yra šios nuomonės referentas. Gal pradėsime balsuoti. Dabar pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas antras pakeitimas. Trečias pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. Ketvirtas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Penktas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Penktas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmestas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Devintas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 13 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 15 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 17 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 16 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikinkime 16 pakeitimą elektroninio būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 19 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 9 kas už? Ne, vis dėlto atsiprašau. 20 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 21, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 22, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 23, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 24, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Pakeitimas žodžiu A, kas už, prieš, susilaikė. Pasitinkrinkime elektroniniu būdu. A, pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitinkrinkime elektroniniu būdu 25 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. E, žodžiu, pakeitimas žodžiu B. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 28. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 29. Kas už? prieš susilaikė priimtas. 30 kas už, prieš susilaikė priimtas. 31 kas už, prieš susilaikė. Pasitikinkime elektroniniu būdu. 31 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 32 kas už, prieš susilaikė priimtas. 33 už, prieš, susilaikė, priimtas. 34 kas už, prieš, susilaikė. Pasirinkime elektroniniu būdu 34 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Priimtas. Dabar dėl nuomonės projekto balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Didžiąją balsų daugumą priimta nuomonė. Dabar perėsime prie kito pranešimo, tai yra e, Teodoros Kilakakio pranešimas Europos pagalbos labiausiai skurstačiams asmenims fondas. Tai yra nuomonės projekto prieimimas. 17 pakeitimas kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 19 kas už ir 20 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 22 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 24 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 25 kas už, prieš, sulaikė, priimtas. Balsavimas dėl atskirų dalių, kaip paprašė EPP frakcija, pirm, dėl pirmos dalies balsuojame. Čia 26 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Antroji dalis. 26 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis. 27 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 27 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. priimtas. 28 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dabar balsuosime nuo 29 iki 33 pakeitimo, nuo 61 iki 62 ir 14 iš, iš, iš, ir 14 iš 16 pakeitimo dėl, vis, dėl viso bloko. Kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 34 kas už, prieš, susilaikė, pasiginkime elektroninę būdą. 34 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas šis pakeitimas. Vieno balso persvara. Trečias pakeitimas, kas už. Atiesa, nebalsuosime dėl jo. 35 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė priimtas. 36 kas už, prieš, sulaikė priimtas susilaikė. Pastikrinkime elektroninį būdų. 36 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 38. Kas už? Prieš. Silaikė. Atmestas. 39. Nebalsuosim dėl jo. Ir dabar balsuosim dėl viso bloko. 18, 40, 42 ir 43 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 41 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 44. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 44 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštas e, pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Šeštas šešto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. priimtas. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 47 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 48 ir 5 jie identiškai kas už, prieš, susilaikė, priimti. 7 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 49 tai reiškia jisai e, priimtas ir dėl jo nebalsuosime. 8 ir 50 kas už prieš susilaikė priimtas. 9 pakeitimas kas už prieš. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 9 pakeitimas balsavimas e, pradedamas, balsavimas baigtas. Jis priimtas. 10 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimtas. 51 kas už prieš susilaikė priimtas. 11, kas už, prieš, visą laikę priimtas. 53 atsiimtas. ir 54 dėl tų pakeitimų ir 56 nebalsuosime, jeigu 11 pakeitimas e, priimtas, tai, o 11 buvo priimtas. Tai vadinasi, mums nereikia dėl šių minėtų pakeitimų. Galima tęsti nuo 57 pakeitimo, žodinio pakeitimo. Kas už šį pakeitimą žodžiu? Už 57, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Aiškiai atmestas. 12, kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 58 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 59 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 60 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 13 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Pirmas kas už, prieš, susilaikė priimtas. Antras kas už, prieš, susilaikė priimtas. 15 atsakė už prieš susilaikė priimtas. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Aiškiai, priimta nuomonę. Taigi sveikinu abu pranešėjus. Taigi balsuoti jau baigėme. Ir galime tęsti. Toliau komiteto darbą. Ačiū e, sekretariato darbuotojams už e, sutiktą pagalbą. perėsime prie devinto darbo atvarkės punkto. Tai yra 2011 metų metinė ataskaita Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga, kova su sučiavimu. Mūsų e, pranešėjas yra Derekas Vonas. Ir jeigu jis nori, aš suteiksiu jam pirmam žodį. Derekai, jums žodis. Okay, uh, thank you, Chair. Um, can I say at the start that... Uh... Ačiū pirmininkė. E, iš pradžių noriu pasakyti, kad sukčiavimas ES tikrai aptarinėjamas buvo plačiai ne vien tik tai mūsų komitete ir kituose ir kitur. O aš pradėsiu nuo kelių bendro pobūdžio pastabų. Dabar šito pranešimo tikslas tiesiog įvertinti, tai yra atkreipti dėmesį į būtent e, riziką susijusią su, su e, sukčiavimu ir kartu įvertinti priemonės, kurių jau buvo imtasi Turiu galvose ne vien komisijos veiksmus ir kartu valstybių narių veiksmus. Ir aišku, tomis ekonominio sunkmečio sąlygomis iš tikrųjų labai svarbu kovoti su sukčiavimu ir labai svarbu, kad kuo daugiau pinigų būtų uh, E, surinkta, nes su tuo susijęs susijusios darbo vietos ir ūkio augimas. Tad mūsų šitas pranešimas buvo paremtas komisijos metinę ataskaitą. Komisijos metinėje ataskaitoje e, buvo, e, buvo kalbama, kad tai yra 35 procentai e, tokių atvejų sumažėjo palyginti su e, dešimtaisiais metais, tad skaičiai, kita vertus, e, klausimas, ar jie iš tikrųjų atspindi realią padėtį, todėl kad mano manimų komisijos skaičiai galbūt ir ne visai tikslus nes paprastai mm, pateikiant valstybėms narėms skaičius remiamasi netais pačiais metodais. Antai vienos valstybės narės pateikia e, daugiau skaičių apie sukčiavimo nu, nusikaltimo atvejų, o kitos valstybės mažiau arba iš vis nepateikia. Be to mes įvertinom ir į išlaidas e, atskiruose dalyse turbūt kolego žinot apie tam tikras išlaidų, e, apie tam tikrus išlaidų e, skaičius, nes 90, daugiau kaip 90 procentų e, tą administruoja valstybės narės. O sukčiavimo vėlgi, čia šiuo atveju sukčiavimo mastai, jų skaičiai įvairuoja priklausomai nuo to, kas pateikia skaičius. Pateiksiu dar keletą sukčiavimo atvejų žemės ūkio srityje. Tai kai kurios valstybės narės pateikia, palyginti su kitom, mažesnius sukčiavimo skaičius tą patį galima pasakyti apie sanglaudos politiką. Kai kurios valstybės narės pateikia labai nedaug tik tai sukčiavimo ir visai nepateikia atvejų ir reikėtų klausti komisijos, kodėl yra tokia padėtis. Be to aš trumpai paminėjau e, stojimo, e, pagalba teikiama iki stojimo. E, stojimo To tai čia kalbama, kad bendras suvestinis išieškojimo lygis paprastai gali viršyti ne 60 procentų. Toliau pajamų skaičius, pajamų sritis, tas sritis yra labai svarbi, nes pagal įvertinimus šiaip jau E, nemažai šiaip jau eurų pra, prarandama dėl mokestinio sukčiavimo ar mokesčių mm, vengimo. Tad e, mūsų ataskaitoje tai irgi atkreipiamas dėmesys. Bet to aš atkreipiau dėmesį į būtent sukčiavimo atvejus susijusius su PVM, uh, E, ypač tabako e, gaminių srityje ir tokiu būdu labai svarbu, kad komisija ragintų valstybės narės veiksmingai pranešinėti apie mokestinius sukčiavimus. Bet to, tai dėl to, kad valstybės narės taiko ne vienodas kontrolės priemonės, tad tokiu būdu iš tikrųjų reikėtų užde, užtikrinti uh, E, vienodumą, vien, tai yra vienodas priemonės, kuriomis valstybės narės praneša apie mokestinį sukčiavimą, nes mokestinis sukčiavimas dėl jo kenčia ne vien valstybių narių biudžetas, bet ir e, bendras ES biudžetas. Ataskaitoje mes kartu praš, prašom, kad būtų priimta tam tikrų priemonių, su kuriomis būtų galima e, kovoti su mokestinių sukčiavimų greta tų priemonių jau e, kurių jau imtasi. Antai norim, kad būtų kuo greičiau priimtas modernizuotas muitinių e, kodeksas, bet to dvi e, iniciatyvos, kad jų būtų imtasi dabar tos iniciatyvos įstrigo kol kas per dėrybas taryboje. Bet to mes atkreipiam dėmesį į tabako gaminių cigarečių kontrabandą, dėl to prarandama maždaug per metus 10 milijardų eurų. Ir čia daugiausia, aišku, tai pasakytina apie ES e, rytinę sieną. Tad e, iš tikrųjų e, sukčiavimas yra rimtas, rimtas dalykas ir reikia su juo tinkamai kovoti. Tad, uh... Aš e, iš tikrųjų laukiu kolegų e, komentarų ir, norė, ir kartu mielai vėlgi išklausysiu kolegų pakeitimo pasiūlymų, jeigu tokių būtų. Ačiū pranešėjui, Derikui Von. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams, jeigu jie to pageidautų. pat e, buvo pakviestas OLAFO generalinis direktorius svarstyti šį klausimą. Mums pranešė, kad atvyks šiek tiek vėliau. Taigi, jeigu komisija pageidautų kalbėti, tai dabar gali tą padaryti. Ponai Graf. Graf. Ačiū, ponai pirmininkė. Nėra OLAFO atstovų salėje ir komisija neturi jokių pastabų susijusių su pranešimo projektu. Ačiū dabar komiteto nariam žodis Zygmantai Balčyčiui pirmam, prašau. Mes pirmininkė, pirmiausia, tai tikrai noriu padėkoti savo kolegai Derikui už gana, gana precizišką ir tikslų pranešimo e, problematikos atskleidimą. Ir kadangi už 2010 metus buvau pats pranešėjęs šito klausimo, tai tikrai galiu įvertinti, kad praktiškai didelės pažangos šitoje srityje neįvyko. E, šie metai jau yra 22 metai, kada Europos e, parlamentas negauna tinkamos informacijos iš valstybių narių šito klausimu. Čia buvo paminėta ir pranešėjo, kad reikėtų skatinti ES valstybės, raginti iš komisijos pusės. Mano supratimu, tai komisija turi būti atsakinga už visų Europos mokesčių mokėtojų pinigų efektyvų panaudojimą. Eina kalba ir apie mūtinių procedūrų, net ne visiškai pilną išpildymą. E, yra sukurtos tam tikros atskiros bazės, prie tų bazių atskiri mokesčių administratoriai atskiruose valstybėse dar ir po šią dieną neprieina. Tai reiškia, kad nėra vieningos sistemos ir tu negali sukontroliuoti prekių judėjimo. Taip pat e, dėl cigarečių kontrabandos Mano valstybėje šiandien aiškiai ir šiandien yra spaudoje, kad kas ketvirtas cigarečių pakelis yra kontrabandinis. Mes turime labai ilgą sieną su trečiosim šalim ir vienai valstybė, aišku, yra sunku. Tai mes investuojame, yra įvairios programos, investuojame į sieną apsaugą, bet to matyti nepakanka. Pirmiausia, mes turime turėti informaciją. Ir šiame pranešime vėl kartojasi ta pati problema, kad Valstybės narės matomai galbūt, o gal ir iš viso nepatikė informacijos apie pažeidimų skaičių ir kitus duomenis, labai svarbius. Tai aš ir vėl noriu pasikartoti, ką kalbėjau ir perėtės metais, kad Europos komisija turi nustatyti vienodą duomenų pateikimo sistemą. Tai yra turėtų būti pridėta labai paprasta iš dešimties arba penkiolikos stulpelių e, duomenų pateikimo principai tai yra duomenis. Ir šitos duomenis pagal nustatytą laikotarpį kiekviena valstybė, 27, o sekančiais metais jau ir 28, turėtų pateikinėti tom institucijom, kuriom reikia ir mes tikrai labai greitai susigaudytumėm, kokia yra pažanga arba kur e, trūksta šitos pažangos. Todėl nedorėdamas kartotis, vis dėlto, nors ir Europos komisijos atstovas neturėjo pastabų, Bet aš vėl tą patį noriu pakartoti, kad Europos komisija turi prisimti pilną atsakomybę už valstybių narių duomenų nepateikimą laiku ir e, tinkamą formą. Ačiū labai. Ja, vielen Dank, Kollege Balčytis. Als nächstes. Ačiū, ponia Balčytė. Kitas kalbėtojas, tai ponia Makovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakartosiu e, tą patį skaičių, kad 2011 metais, kad 214 e, pažeidimų buvo nustatyta. Na, 35 procentai sumažėjo e, tokių atvejų. Tai tai reiškia, kad suma, kuri buvo išleista kovojant su tokiais pažeidimais taip pat sumažėjo ir buvo sutaupyta tinkamų lėšų. Na, pas pastarą savaitę aš taip pat skaičiau Lordų rūmų e, ataskaitą šio klausimo. Aš manau, kad visi kolegos turėtų perskaityti šią ataskaitą ir atsižvelgti į ją. Tik viena išvada yra ta, kad e, informacija ir duomenys iš valstybių narių yra tikrai riboti. Ir mums reikia pati, patikimos ir palyginamos statistikos ES lygių. Tačiau mes jos neturime. Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė e, nurodo, kad pas juos sukčiavimo pakankamai mažai. E, na, yra keli įtarimi atvejai, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje. E, Prancūzija nepranešama apie pažeidimus sąjungos politikos srityje. Tai yra keista. Komisijos e, ataskaitoje nėra pateikti paaiškinimai, kodėl kai kuriuose valstybėse yra tiek mažai pažeidimų. Bet bet kokiu atveju mums reikėtų daugiau informacijos, kurios mes negauname šiuo metu, nes matome, kad problemų yra. Dabar kalbant apie e, valstybių narių pateikiamus duomenis apie įvairius pažeidimus, apie sukčiavimą tai matome, kad vis dėlto skirtumas tarp atskirų valstybių narių sudaro nuo 40 iki 80 procentų. Aš manau, kad e, tokiu atveju reikėtų vis dėlto suderinti valstybių narių požiūrį į tokius pažeidimus. Tai reiškia, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra e, kai kurie pažeidimai traktuojami netaip rimtai. Todėl turėtume suderinti, suderinti baudžiamosios teisės nuostatas Aš manau, kad tokiais atvejais, kai yra vykdomas rimtas pažeidimas, kai sukčiaujama mokesčių srityje, turėtų būti konfiskuojamas turtas ir netaikomas švelnesnės baudos. Nes tie pinigai, kuriuos turi atitinkamas asmo arba tinkama institucija, yra pavokti iš mūsų mokesčių mokėtojų. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad e, Olaf dabar atlieka tyrimą e, E, siekdamas nustatyti viešųjų pirkimų srityje e, korupcijos lygį, būtent septyniose valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad e, šis tyrimas bus parengtas, nes labai svarbu mums patiems susipažinti su tais skaičiais ir matyti tendencijas. Nes šiuo atveju mes dabar net nekalbame apie tokius dalykus, kokią žalą sukuria korupcija. That's because I said corruption. Tai gal dėl to, kad aš pasakiau korupciją? working. This was the plan that we cannot make the meeting with the supervisory committee. Nice plan. It's incredible. Really incredible. It's uh, interesting. Let's finish. We will, Let's finish. We will check the situation. No. Na, mes pažiūrėsime, tai kodėl vis dėlto įsijungia signalizacija. Kai kurie komiteto nariai mano, kad uh, vis dėlto tai joks stebuklas nebūtų, jeigu e, šiandieninis mūsų susitikimas būtų sabotuojamas. Bet ištirsime situaciją, pažiūrėsime, kodėl įsijungia signalizacija. Taigi tęsime posėdį. Atsiprašau, kolegės Makovei. E, pažiūrėsime, ar situacija iš tikrųjų pavojinga. Jeigu pavojinga situacija, turėsime išeiti iš salės. Is the spirit of Mr. Kessler. <laughs> Okay. Monica McAvoy. Um, okay, it seems that uh, uh, the Committee on Supervising Olaf is uh, um, the urgency today. I, I will just... I... Na, iš esmės, uh, matau, kad mes nagrinėjame labai subtilę temą, tai būtent korupcija ir, ir sukčiavimas, todėl tikriausiai įsijungia signalizacijos. Na, dabar norėčiau porą žodžių pasakyti apie įvairių fondų paramos gavėjus. Aš esmės esu e, jau nagrinėjęs šį klausimą, taip pat apie paramos kirstimo skaidrumą. Taigi, bet kokiu atveju tai yra svarbi tema, kad valstybėse narėse būtų skaidriai paskirstamos tos lėšos gavėjams. Taigi ačiū. Pone Greslė, noriu pasisakyti dabar. Aš norėčiau tik tai užduoti klausimą susijusią su 12 metų komisijos sprendimu lakrčio 27 diena, kur buvo kalba apie nevyriausybinę organizaciją United Towns Organization. Čia buvo kalba apie atitinkamą sumą, kuri buvo neteisėtai suteikta apie 90 tūkstančių eurų šiai organizacijai. Ir buvo kreiptasi į ombudsmeną ir 2013 metais, kovo 15 dieną, pagal atitinkamą bylą pakritikuoti Olafo tarnybą, kur ombudsmenas nusprendė, kad vis dėlto tą sumą buvo galima išieškoti ir be rimtesnių pasiekmių tai nevyriausybinė organizacijai. Čia mm, Olafas taip pat protestavo prieš šitą sprendimą. Čia mm, kalbu pirmiausia apie nevyriausybinę organizaciją Brazilijoje, kurios atveju nebuvo galima nustatyti, ar tai buvo nevyriausybinė organizacija, ar kokia kitokia organizacija. Tačiau iš esmės tai buvo pakankamai paprasta, yra tam tikras registras, kuriame ta organizacija buvo nurodyta. E, ir dabar mano klausimas būtų kodėl komisija sustabdė šios bylos nagrinėjimą ir kodėl Olaf daugiau nebenagrinėjo tos situacijos, nors būtų labai paprasta išsiaiškinti, ar tos lėšos yra sutiktos teisėtai ar neteisėtai. Na ir e, norėčiau išsiaiškinti taip pat ir ombudsmenų nuomonę dėl šių lėšų neskirimo. Ačiū. Kitas e, kalbėtojas, panas Kilakakis. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad jie atliko tikrai puikų darbą. Nes e, būtent jie nurodė kai kurios akivaizdžius dalykus, bet kartais tikrai labai svarbu tuos dalykus nurodyti. Na, kelis skaičius pateiksiu. Apie žemės ūkį. E, ir apie ūkininkus norėčiau pirmiausia pasakyti, 26 milijonai žmonių dirba žemės ūkio sektoriuje. Ir jie gauna milijonus lėšų subsidijų. Žemės ūkio sektoriuje yra tik tai e, apie 139 pažeidimus buvo registruota. Tai būtent sukčiauta buvo tiek kartų. Bet kokiu atveju aš manau, kad e, tyrimo grupė, jeigu nuvyktų į bet kokį regioną ir patikrintų visus 200 e, tūkstančių, pavyzdžiui, ūkininkų, tada pamatytų daug daugiau sukčiavimo atvejų, negu užfiksuota visoje bendroje žemės ūkio politikoje šiuo metu. Apie tai norėčiau pasikalbėti su jumis. Ir tie žmonės, kurie pranešė apie tai, kad iš jų buvo reikalauta kyšio ES valdžios institucijose. Tas, tie, tie žmonės, jų skaičius padidėjo praktiškai dvigubai. Ir tokių kyšių atvejų yra a, apskaičiuota yra dvi, apie 20 milijonų. Tai yra bandymų a, papirkti valdžios pareigūnus kasmet. Tačiau dėl a, kažkokios keistos priežasties visi tie kišininkavimo atvejai nėra susiję su ES lėšomis. Ir mes matome, kad vis dėlto sukčiavimo atveju ES yra mažai, tai yra būtent susijusi ES lėšomis. Taigi, kaip yra nustatomi tie sukčiavimo arba pažeidimo atvejai? It has a regularity. Eh? Uh, the reality is that our mechanism for finding out what's going on. Va, čia va yra pažeidimas, kad taip signalizacija kaukia. Aš eh, kaip tik tai nurodžiau ilgus metus, kad e, OLAF tarnyba atlieka tyrimus tik tai tokiu atveju, kai tik tai gauna atitinkamą pranešimą. Jie savo iniciatyvą tyrimų nevykdo. Tai aš jau nurodau kelius metus ir e, gaila, kad OLAF tarnybos atstovų čia nėra. Taigi, OLAF tarnyba laukia, kol kažkas jiems praneš kažką. Ir e, kai kurios valstybės narės naudojasi tą situaciją, jos sako, kad e, sąnglaudos fondų srityje nėra jokių sukčiavimo atvejų. Kaipgi mes galime tikėti jomis, jeigu kitose srityse yra daugybė sukčiavimo atvejų? Kogi mums dabar reikia? Mums reikia nepriklausomo būdo, kaip mes galėtume įvertinti sukčiavimo atvejus susijusius su ES lėšomis. Mes turime sukurti tokį mechanizmą, kuris vėl to būtų susijęs su realybė, su realia situacija. O dabar tai, kas mums pranešama, iš tikrųjų nėra susiję su realybė. Na. Šiuo atveju mes a, turime ne tik tai remtis tais pranešimais, kurie patenka teisėsaugos institucijoms, bet mes turime, sakykime, ir a, a, sustikti su aukomis tokių pažeidimų. Taip pat tirti situaciją savarankiškai ir savo iniciatyvą. Taigi, dabar, kai komisija pateiks iniciatyvą dėl kovos su sukčiavimu, mes turėtume inicijuoti tam tikro būdo ar metodo sukūrimą, kuris padėtų nustatyti sukčiavimo atvejus arba apibriežti sukčiavimo atvejus panaudojant ES lėšas. Ir tik tai tokiu atveju mes galėsim prioritėti prie realios situacijos. Mes negalime įvertinti realios situacijos, jeigu mes neturime tinkamų informacijos, tinkamų skaičių, realių skaičių. Ačiū, panas Kilkakis. parlamento atstovai mums praneš, kodėl ta signalizacija veikia tikriausiai kokia nors techninė priežastis. Gal komisija galėtų reaguoti išsakytas nuomonės ir klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti, kad OLAF tarnybos atstovai nedalyvauja Bet bet kokią atveju mes perduosime jūsų e, e, klausimus šiai tarnybai ir jie raštu atsakys. Dabar kalbant apie klausimus komisijai, ypač e, apie lėšų susigražinimą ar apie finansinės korekcijas, aš norėčiau atkreipti dėmesį į metinių sąskaitų šeštąjį pradėšimą. Ten yra pasakyta, kągi mes darome gindami arba apsaugodami ES biudžetą ataskaitą, mes siunčiame informaciją e, valstybėms narėjams, ką komisija nuveikė, ką, kokių priemonių reikia imtis ir taip toliau. Taigi, e, jūsų komitetas taip pat iškėlė abejonės dėl informacijos patikimumo. Tai būtent tos informacijos, kurią gauname iš valstybių narių. Tai e, dėl to klausimo mes diskutavome ir vakar, dėl, diskutuodami dėl integruotos vidaus kontrolės. Tai labai dažnai ta informacija nėra patikima ir nėra išsami. Mes dirbame e, šioje srityje. E, mes siekime pagerinti tos informacijos teikimą ir jos apimti įvairiose e, srityse. O dabar kalbant apie finansinės korekcijas, tai mes siekiame, kad valstybės narės eitų daugiau tą kryptimį, kad jos dėl to kovo atliktų tas finansinės korekcijas ir teiktų išsame informaciją. O dabar kalbant apie ponios Greslę pastabą. Aš dėja nežinau, kodėl buvo e, priimtas sprendimas neišieškoti tos sumos iš nevyriausybinės organizacijos Brazilijoje. Bet bet kokiu atveju aš gausiu jums informaciją ir pateiksiu ją raštu. Ačiū. Mes e, nežinome, kur šiuo metu yra Olaf tarnybos generalinis direktorius Kessleris. E, jisai tiesiog mums atsiuntė informaciją, kad atvyks vėliau bet bet kokiu atveju jisai pasikalbės su mumis šio klausimo. Taigi, kolegos, kas nori dar pasisakyti? Ne, niekas nenori pasisakyti. Tai suteiksiu žodį pranešėjui. Aš noriu šitą atkreipdėmės į tai, kad pakeitimai turėtų būti teikiami iki balandžio 25 dienos, iki 12 valandos. 27 gegužės dieną mes balsuosime dėl šios dėl šio pranešimo. Na, poni Paunai. Na, m, iš esmės aš e, kelis dalykus pasakysiu, m, kaip ir ponia Makavėja pasakė, tai kaip mes galime sumažinti sukčiavimo atvejus. E, mes iš esmės negalime imtis atitinkamų priemonių, nes mes negauname e, išsamios ir a, tikslios informacijos Bet, bet kokiu atveju a, a, kiti klausimai, a, kurie yra taip pat susiję su ES lėšų panaudojimu, dėl jų e, nėra teikiama e, išsami informacija irgi iš e, ES valstybių narių. Aš atkreipiu taip pat dėmesį, kad komisija siekia daugiau nuveikti, pavyzdžiui, cigarečių kontrabandos srityje Ir mes po dviejų savaičių vyksime į Kaliningradą, tikinsime situaciją šioje, šiame regione, kaip vyksta cigarečių kontrabanda. Ir, ir korupcijos atvejai taip pat yra nagrinėjami Ir iš esmės aš galėčiau į savo pranešimą įtraukti, žinoma, ir kai kurias nuostatas, ir kai kurios pasiūlymus, ir pakeitimus dėl OLAF tarnybos atliekamų tyrimų ir tų tyrimų apimties. Na, žinoma, bet per daug neišsiplėsdamas. Ačiū, ponios ir ponai. Aš kaip tik dar pamačiau, kad ponia Hoffman atvyko iš OLAF tarnybos. Jūs tikriausiai esu susipažinusi su aktualiais klausimais, apie kurias norėjo kalbėti generalinis direktorius. Na, mes jau šiek tiek padiskutavome šiais klausimais, bet galbūt jūs galėtumėt pristatyti ir savo nuomonę dėl pranešimo ir šios temos. Pane Hoffman, jums žodis. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, und entschuldigt. Ačiū, pane pirmininkė. Atsiprašome už vėlavimą. pranešimas jau buvo aptartas, ponas Kraf išsakė kai kurias pastabas, mes savai suprantam atsakysime raštu į užduotus klausimus, aš norėjau tik bendro pobūdžio pastebėjimą išsakyti, esame labai patenkinti pono Vono konstruktyvių pranešimų, jame kreipiamas dėmesys į silpnasias vietas, tačiau taip pat konstatuojama ir padaryta pažanga. Pranešėjas siūlo kai kurias įdomias konstruktyves idėjas, kurias mes apsvarstysime. Džiaugiamės, kad parlamentas visuomet rengia pranešimą dėl 325 straipsnio ir mes visuomet aukštai vertiname parlamento idėjas ir pasiūlymus. Atsiprašau e, dėl to, kad man trūksta kvapo dar šiek tiek, nes labai skubėjau. Esame jau įpratę, kad e, ponas Vonas pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės turi prisimti atsakomybę už pažeidimus ir trūkumus, mes, žinoma, norime padėti valstybėms narėms pasitaisyti. Ir toliau komisija uh, bei Olafas dės pastangas, kadangi Olafas yra atsakingas už šią sritį, kad e, aiškiau atskirtume apibriežti sukčiavimo ir nusižengimo ar pažeidimo. Žinoma, e, mes nuolat bandome apie nustatyti tas, tuos sukčiavimo mastus, kurie daro žalą ES biudžetui ir kol kas dar šis procesas nėra visiškai baigtas reglamente, kurio numeris yra 73 yra numatytos atitinkamos nuostatos dėl valstybių narių atsakomybės stiprinimo šio reglamento nuostatos mums padės toliau stiprinti, gerinti bendradarbiavimą su valstybėms narėms. Valstybėms narėmis tiek norėjau pasakyti, ponio pirmininkė. Norime padėkoti pranešėjai už šio pranešimo projektą ir dar kartą atsiprašau už tai, kad kalbėjau taip šnopuodama, nes man dar vis trūksta kvapo. Į kitus klausimus atsakysime raštu. Pirmininkas. Pone Greslė uždavė klausimą Galbūt jį galėtų jį trumpai pakartoti ir galbūt atsakymą šį klausimą galėtume išgirsti jau dabar. Pirminėje 2012 vasarą 27 dienos atsisakymą komisijos e, svarstyti išieškojimo reikalavimą e, United Towns organizacijai, nevyriausybiniai organizacijai. Prieš kelias savaitės kovo 15 dieną buvo priimtas sprendimas atsisakyti tęsti tyrimą dėl e, sumokėtos paramos išieškojimo, nes e, iš tos nevyriausybinės organizacijos, nes neva e, jos neįmanoma surasti, tačiau internete galima labai puikiai šią organizaciją surasti ir Viena iš šios organizacijos vadovų yra buvusi regionų komiteto vadovė, dabartinė vicepirmininkė nori. Ir e, ombudsmenas yra e, pradėjęs atinkamą tyrimą, tačiau tas tyrimas buvo nutrauktas, buvo atsisakyta jį tęsti, taigi noriu paklausti, dėl kokių priežasčių tas tyrimas buvo nutrauktas, nes ombudsmenas mano, kad e, jis turėtų būti tęsiamas. Pirmkas, ačiū už tai, kad pakartoju tą klausimą, galbūt ponia Hoffman galėtų jį atsakyti. <clears throat> Ačiū pirmininkė, turiu prisipažinti, kad nesu susipažinusi su šia byla, tačiau savame suprantama, šį klausimą mes išsiaiškinsime. Pone Greslė pateikė konkret, konkretų užklausimą, besiremdama konkrečiais duomenimis, mes viską išsiaiškinsime ir pateiksime jums atsakymą. Pirmininkas, ačiū ponė Hoffman, Pastebėjau, kad jau e, Olafo generalinis direktorius Giovanni Kessler atvyko pas mus e, prieš tai pranešęs, kad e, vėluos kelias minutės, taigi sveiki atvykę. Jeigu pageidautumėte, dar galite savo poziciją pristatyti šiuo mūsų darbo tvarkės klausimu, jeigu to pageidautumėte, jeigu ne, tuomet mes toliau tęsime savo darbų tvarkės svarstymą. Prašau. Presidente, credo che Margarita Hoffman, eh, eh, eh sentito, è già intervenuta a nome del... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mano kolegė jau kalbėjo Olaf generalinio direktorato vardu ir ji įsakė e, mūsų, mūsų direktorato poziciją. Aš šiaip jau ne, nebelabai turiu ką ir be pridurti, o šiaip ačiū, kad pasikvietėt. Ir dėl ponios Gresler klausimo. Uh, Tai mes deramai priemėm domėn šį klausimą ir pateiksim atsakymą savo laiku. Labai ačiū, dar noriu paklausti pranešėjo, ar jis dalyvaujant Olafo vadovybei norėtų dar ką nors pridurti, atrodo, kad ne. Taigi baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir dabar galėtume paskelbti kelių minučių pertrauką. Siūlau nutraukti posėdį 10 minučių ir, ir 15 minučių ir sustiksime vėl šioje salėje 11, 11 val. 10 minučių. Tęsime posėdį, taigi trumpa pertraukėlė. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf die unterbrochene. Gerimas ponios ir ponai, dabar norėčiau toliau paskelbti e, posėdį, jisai tęsiamas. Nuėdėjus e, priešgaisrinė signalizacija buvo e, užblokuotos įėjimo durys. Dėl to mūsų kolegos iš OLAF tarnybos negalėjo įeiti į pastatą ir atėjo šiek tiek vėliau. Tačiau ponas Kessleris atėjo ir atėjo jo kolegos. Todėl periname prie darbo atvarkės dešimto punkto, tai yra OLAF priežiūros komiteto metinė ataskaita. Pranešėja šio klausimo yra pane Greslė. Norėčiau pasveikinti priežiūros komiteto narius mūsų posėdėje ir dabar norėčiau steigti žodį pirmininkui šio komiteto, ponui Tinoifui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavome, kaip jūs jau nurodėte, nes negalėjome įeiti į pastatą, na, į šią Europos tvirtovę. Bet bet kokią atveju priežiūros komitetas džiaugiasi galimybę pristatyti priežiūros komiteto veiklos ataskaitos pristatymą Ir šis, e, e, ši ataskaita buvo e, išplatinta vakar įvairioms institucijoms. Nuo 12 sausio 11 iki 13 metų sausio 11 buvo vykdoma šita priežaros veikla ir ataskaita dėl šios veiklos buvo pateikta. Panas Herbertas Bešas, ponė Prieštin, negalėjo atvykti į Briuselį iš mūsų komitetų, tai, todėl aš norėčiau pristatyti kitus narius, tai yra ponė Katrin. Kitas kolega negalėjo dar ateiti pas mus, nes e, vis dėlto dar yra užblokuotos duris. Taigi, panas Veršas prisijungė prie mūsų trečiadienį. Ir mes e, norėtume pirmiausia e, padėkoti ponai Timirmans ir ponai Rytai Šembri už e, suteiktą vertingą informaciją ir nuveiktą darbą rengiant šitą ataskaitą. Taigi trys priedai yra pateikti čia štai ataskaitoje. Tai yra 2013 metų e, biudžeto projektas. Toliau analizuojamas e, tren 73 ir analizuojami taip pat OLAF tarnybos at, atlikti tyrimai. Kitas dalykas dar yra atkreipiamas dėmesys į talį e, bylą. Mes e, e, pirmiausia, Trans 33 reformą analizuojame čia ypač išsamei. Ir ataskaitoje mes pateikėme informaciją apie mūsų misiją, apie bendradarbiavimą su generaliniu direktoratu, Taip pat e, atliekame stebėseną OLAF tarnybos e, tyriamosios veiklos, taip pat tyrime ir apibrėžime darbo metodus. Ir taip pat e, ten 73 nuostatas nagrinėjame. Taigi priežiūros komitetas kaip tik tai ir e, vykdo, kaip e, viena iš prioritetinių savo veiklos aspektų, bendradarbiavimą su generaliniu e, direktoratu. Mūsų e, užduotis ir veiksmai yra nurodyti, būtent kaip priežiūros komiteto reglamente 1073. Mes visų pirma norime užtikrinti OLAF tarnybos nepriklausomumą ir taip pat e, stebėti OLAF tarnybos tyriamąją veiklą. Be to mes e, tyrime, ar laikomasi tam tikrų taisyklių atliekant tos e, tyrimus. Tai būtent, kad būtų vykdoma teisėta veikla. Mes nagrinėjame individualias bylas, bet to mes nagrinėjame ir kitas informacijos priemonės bei informaciją, kuri patenka priežiūros komitetui. Ir mes parengėme komunikatus bei rekomendacijas e, teikiame jos generaliniam direktoratui ir kitoms e, institucijoms. Taigi šitas individualių bylų e, nagrinėjimas yra labai svarbus siekiant apibriežti visą OLAF tarnybos tyriamąją veiklą. Tai priežos institutas pirmiausia žiūri, ar pagrindinės teisės ir laisvės yra ginamos ar laikomas atitinkamų procesinių nuostatų. Tai kad būtent tyrimas būtų vykdomas veiksmingas laiku ir laikantis nustatytų taisyklių. Taigi priežas komitetas susidūrė su, bent jau veiklos pradžioje su e, svarbiais pokyčiais. Tai būtent buvo reorganizuotas OLAF tarnyba, tai e, buvo e, e pradėtas, e, e nau, e, pradėta tyriamosios veiklos reforma. E, E, ir iš esmės dėl įvairios veiklos ir e, kilo tam tikrų mm, nesusitarimų, nesusipratimų tarp e, priežos komiteto ir OLAF tarnybos. Ir OLAF tarnybos direktorius suabejojo priežiūros komiteto teikiamomis nuomonėmis dėl atskirų bylų. Buvo ir kitų, žinoma, problemų. Uh, Taigi per šį laikotarpį daug laiko ir išteklių buvo skirta e, diskusijoms ir korespondencijai e, su generaliniu direktoriumi ir su priežaros komitetu. Dėl to buvo e, sukurtos taisyklės e, vidaus bendradarbiavimo siekiant mūsų bendradarbiavimą tarp priežaros komiteto ir OLAF tarnybos paversti kuo veiksmingesniu. Taigi buvo teigiamas ataskaitos, kaip Olaf vykdė savo tyrimą į veiklą. Buvo pasiūlyta, pasiūlytas sprendimas dėl, dešimto, dėl reglamento 1073 pakeitimo. <clears throat> Ir buvo atkreiptas dėmesis, dėmesys į tai, kad įtampa kyla tarp priežiūros komiteto ir e, OLAF tarnybos, bet šita įtampa yra viskai normalus dalykas, tai yra tas pats, e, tas pats vyksta ir kitose institucijose, tarp priežiūros institucijų ir tarp vykdančių institucijų. Mes E, turime prisidėti prie e, biudžeto vykdymo patvirtinimo ir prisidėti prie to, kad būtų veiksmingai vykdomi Olafo tarnybos e, tyrimą ir kad būtų užtikrintamas Olafo tarnybos nepriklausomumas. Taigi, bet kokia atveju bendradarbiavimas vyksta ir dabar aš norėčiau kelis žodžius pasakyti apie Olaf tarnybos tyrimos veiklos stebėsime. Taigi priežos e, komitetas būtent turi stebėti šią tyrimą į veiklą ir užtikrinti, kad e, tyrimai būtų atliekami nepriklausomai ir kad būtų e, laikomas aukščiausių kokybės standartų. Priežos komitetas laiko save pagal reglamentą 1073 stebėsinos institucija, kuri naudoja tam tikrą metrinę sistemą, siekiant apibriežti sisteminės problemas. Tai būtent e, horizontales e, problemas, kaip, pavyzdžiui, renkant informaciją ir e, vertikalę vertikalių lygmenių informaciją renkame analizuojant individualias bylas. Taigi priežos komitetas pritarė tam bedradarbiavimo sustarimui su OLAF tarnyba, kuris buvo pateiktas OLAF tarnybos. 2007 metais Europos duomenų apsaugos pareigūnas e, pateikė irgi papildomą informaciją ir pasiūlymus, kaip galima šitą bendradarbiavimą gerinti. Tačiau, bet kokiu atveju, e, dabartinė teisinė sąjunga neleidžia priežiūros komitetui tinkamai vykti savo veiklos ir e, tinkamos priežiūros. Na, iš esmės priežiūros komitetas Jis neleidžia teikti informacijos apie e, tam tikras individualias bylas, apie, e, e, apie konfidencialias bylas. Bet kokiu atveju tai vyksta bendrų sutarimų su OLAF tarnyba. Šiais metais OLAF generalinis direktoratas parengė atitinkamas personalo nuostatas, tam tikras gairias kurios yra susijęs su OLAF tarnybos organizaciniais pokyčiais. Priežaros komitetas įvertino šias instrukcijas, šias gairias, kaip jos derinamas su konkrečia tyriamąją veiklą ir nusprendė, kad reikia dėl to ištirti jų suderinamumą. Tai buvo įvertintas ISIP ir ankstesnis ankstesnės gairės OLAF tarnybos ir palygintos naujosios su jomis. Tai, tai būtent e, e, e, kaip buvo, būna vykdomas tarnybas, kaip vykdomas teisėtumo tyrimas vyksta, kaip nagrinėjamas bylas. Taigi šitas naujasis ISIP kaip tik padėjo priežiūros komitetui at, atlikti tyrimą ir pateikti ataskaitą E, e, kokiegi pokyčiai turėtų būti patikimi naujam reglamente, reglamentuojančia OLEF tarnybos veiklą. Čia e, šios nuostatos ir tie pakeitimai nuodomi pirmame pakeitime, kurį pristatys mano kolegė Pinio. Dabar kalbant apie būsimą stebėseną tyriamosios veiklos OLAF tarnybos, tai aš e, suteiksiu žodį pirmiausia kolegai Jensui. Jis išsameu pristatys. The... Ačiū su Jens Metsen, generalinis direktorius atsakingas Danijoje už ekonominių ir finansinių sukaltimų tyrimą. Nuo šių metų sausio mėnesio dirbu Olafe. Malonu susipažinti kelius žodžius norėčiau tarti apie mūsų numatomą veiklą 2013 metais. Parengėme plačios apimties veiksmų planą. Esame pasirengę siūlyti įvairias iniciatyvas 2013 metų eigoje. Norėčiau keturias iš jų paminėti. Pirmiausiai mes e, žiūrėsime, įvertinsime, kaip vyksta vidiniai tyrimai Ir e, svarbiausia priežastis būtų seiškinti ir užtikrinti, kad tyrimai vyktų per nustatytus terminus, taip pat e, būtų atsižvelgiama į skirų bylų sudėtingumą ir bylos tyrimo aplinkybės. Taip pat mes, vadinamai, ISIP procedūrinės tyrimo taisyklės įvertinsime tam, kad nustatytume naujas Olafo vykdomų tyrimų procedūras ir pagrindinius principus, siekiant užtikrinti bešališkumą, nepriklausomumą ir vykdomų tyrimų teisėtumą. Taip pat nagrinėsime bylas, kurios yra perdotos nacionalinėms teisės saugos tarnyboms nagrinėti bei stiprinsime mm, naują skyrių, neseniai pradėjusi veikti Olafe, tai yra bylų atrankos ir peržiūros skyrių, jis yra labai svarbus Olafo tyrimai veiklai. tas naujas skyrius CO1 turėtų nustatyti atitinkamus kriterijus, kurie būtų taikomi pradedamoms byloms, pradedamiems tyrimams, turėtų užtikrinti bendravimą su kitais skyriais, <clears throat> turi būti stiprinami profesiniai gebėjimai bei kiti praktiniai aspektai. E, taip pat e, tas skirs būtų atsakingas už e, tyrimus pagal atskiras rytis ir informacijų duomenų keitimasi su valstybėmis narėmis, bei būtų atsakingas už procedūrinės garantijas per artimiausią mėnesį šio projekto gyvenimas prasidės ir yra numatyti atitinkami susitikimai, be šios veiklos taip pat norėčiau pabrėžti, kad jei atsirastų būtinybė daugiau dėmesio skirtume individualioms byloms, atskiriems tyrimams, kur, kurie yra vykdomi Olofė arba būtų pradėti vykdyti. Ačiū už dėmesį. Ačiū Jensui, dar prieš teikdamas tai žodį poniai Pinjon norėčiau e, dar kelti žodžių tarti dėl Olafo tyrimosios veiklos administravimo. Olafas kiekvienais metais nusistato tam tikrus prioritetus ir nustato tiems, toms prioritetinėms kritims, sritims atskirus kriterijus siekiant pradėti atitinkamą tyrimą. Buvo apibriežti penki svarbiausi kriterijai pagal atskiras sritis Deja, dėl to, kad priežiūros sekretariato darbuotojų nepakanka, reikėjo nukelti e, metinės e, šios srities veiklos peržiūrą į kitus metus. Priežiūros komitetas pabrėžia būtinybę konsultuotis su juo prieš patvirtinant e, metinį biudžetą. Šiuo atveju 13 metų biudžetas e, buvo patvirtintas be konsultacijų su priežiūros komitetu. Taip pat žmogiškųjų išteklių strategija turi būti rengiama remintis e, dabartinę Olafo veiklą, jos apimtimis ir užtikrinant atitinkamą pusiausvyrą tarp atskirų sričių, tyriamosios, administracinės ir kitos. Taip pat e, visomis šiomis priemonėmis turėtų būti stiprinama Olafo galimybė vykdyti tyrimus, tai yra būtina e, samdyti daugiau darbuotojų be reguliarių susitikimų su generaliniu direktoriumi priežiūros komitetas kelis kartus buvo susitikęs su Olafo darbuotojais ir administracija, keitėsi nuomonėmis dėl administravimo plano, dėl biudžeto, dėl priežiūros komiteto išvadų, dėl e, atskirų bylų e, tyrimo ir e, dėl darybų su Europos prokuroro tarnyba, priežas komitetas e, tikisi, kad šiuose procesuose galės, galės dalyvauti išsameu. Priežiūros komitetas e, siekia palaikyti solidžius, glaudžius santykius su visomis trimis institucijomis. Keli susitikimai vyko per komiteto kadenciją. 12 metų lapkričio 7 dieną susitikime su Lordų rūmų atstovais komitetas pateikė atitinkamos informacijos lordrumams apie netinkamai naudojamas ES lėšas Junktinėje karalystėje ir lordrumai parengė atitinkamą pranešimą šio klausimu. Nuo 2012 metų iki 2013 metų sausio mėnesio komitetas surengė 11 plenarnių susitikimų Briuselėje. Be šių susitikimų pirmininkas pranešė sekretariato nariai posėdžiaudavo svarstant atskirus klausimus ir besirengdami plenariniams posėdžiams. Sekretariatas privalo turėti galimybę veiklausomai ir teikti paramą vykdant priežos komiteto darbus, atsižvelgiant viena vertus į tai, kad komiteto nariai yra ekspertai, nedalyvaujantis ES institucijų veikloje ir dar kartu atlieka, užima tam tikras funkcijas ir pareigas savo valstybėse narėse. Taip pat turint omenyje, kad plenariniai susitikimai posėdžiai vyksta kartą per mėnesį, labai svarbu, kad priežiūros komitetas, jos sekretariatas turėtų pakankamai darbuotojų, taip užtikrinant bendrąją priežiūros komiteto nepriklausomybę. Tai yra labai svarbus faktorius siekiant Olafo viešališkumą ir nepriklausomumą užtikrinti. Todėl Olafo generalinis direktoratas. Čia e, reikia pabrėžti, kad buvo sekretariato darbuotojų skaičius sumažintas 25 procentais e, generalinio direktorato nutarimu ir atleisti e, keli darbuotojai negavus iš ankstinio priežos komiteto pritarimo arba konsultacijų, tai prieštarauja nusistovėjusiai praktikai. Priežos komitetas, nepaisant to, nusprendė patvirtinti naują generalinį sekretariatą. E, tačiau e, taip pat nepasikonsultavęs su OLAF generaliniu direktoratu. Priežiūros komitetas e, nuolat atkreipia generalinio direktorato dėmesį į būtinybę samdyti daugiau darbuotojų sekretariatui. Generalinis direktoratas pažadėjo vieną papildomą etatą, kuris tačiau dar nėra užimtas. Priežiūros komitetas e, pasiūlė e, kelis etatus, kurie yra reikalingi priežiūros komiteto sekretoriatui. Tokia būtų pirmoji bendroji e, mūsų metinės ataskaitos dalis skirta tyriamai veiklai. Metų eigoje mes dirbome prižiūrėdami mm, atitinkamas OLAF veiklos funkcijas, rengėme pasiūlymus, kaip reikėtų pakeisti reglamentą 1073 ir jeigu galėčiau, norėčiau steikti žodį ponai Katrin Pinjon, kad jį pristatytų šios mūsų pasiūlymus. Merci. Ačiū. Taip, dabar priežiūros komiteto nuomonė dėl reglamento 1073-99 metų. Ta nuomonė, aišku, e, buvo e, grindžiama šiaip jau tyrimo, pirmiausia, funkcijose. Atsiž, buvo atsižvelgta į OLAF vidaus procedūras, kurios, e, kurios buvo įtvirtintos 12 metais ir jomis buvo pakeista tas likščiolinis e, e, vadovas. Tada atsirado naujų tam tikrų priemonių e, nuostatų ir tokiu būdu priežiūros komitetas gali labai konkrečiai įvertinti OLAF tyrimus kiekvienu konkrečiu atveju. Šiaip jau Olafas ne visada sutinka su priežiūros komiteto nuomonė, ypač dėl tam tikrų e, tyrimo priemonių bet kita vertus priežiūros komitetas neturi kompetencijos, jis nėra teisėkuros e, subjektas. Ir jis tiesiog norėjo tik tai atkreipti dėmesį į to reformuojamo reglamento keletą dalykų, ir, pa, pa, kur, kur reikia tikslinti nuostotė, nuostatas. Pirmiausia, dėl administracinio tyrimo apriepties, kai tyrimą atlieka Olafas. E, Priežiūros komitetas konstatavo, kad e, iš tikrųjų tam tikri tyrimai e, e, apėmė plačiau negu kad reglamentuoja dabartinis reglamentas ar reformuojamas reglamentas. Ir todėl kyla klausimas dėl teisėto tokio tyrimo, tai yra teisėtumo. Turiu galvoje, kai kalbama apie pasiruošimą tyrimui, kai, sakykime, telefoniniai pokalbiai įrašomi būtent. Tad tokiu būdu vėlgi kartu, kai kreipiamas į nacionalinės institucijas, e, kad šios pateiktų uh, E, informaciją susijusią su privačiu gyvenimu ir panašiai. Reformuojamo reglamento antras straipsnis numato, tai yra apibrėžia administracinės priemonės kaip tokias, kurios taikomos e, per procedūrą, tai yra kurias taiko e, kurios taikomos vie, vidaus ir išorės tyrimuose. Tačiau įvardėm taip, Tad čia kalbama apie vietos patikrinimus vietoje, liudininkų apklausą, kitus dalykus. Dabar vida, nauja vida, vidaus taisyklė apima tam tikras, e, tai, yra, tai suponuoja tam tikrą priemonių sąrašą, tačiau tas sąrašas nėra baigtinis. Tad priežiūros komitetas mano, kad kai šiaip jau tyrimai, uh, turėtų būti atliekami laikantis teisės aktų nuostatų pagal e, teismo juris, jurisprudenciją. Tad reikėtų pirmiausia apibriežti šiaip jau atliekamo tyrimo e, apriepti, kartu e, gerbent pagrindinės teisės ir kartu, kartu užtikrinant tyrimo šitų subjektų teisinę apibrieštumą. Kitas dalykas tai būtent buvo įvertinamas procedūrinių garantijų laikymasis ir pagrindinių teisių paisimas. Čia kalbama apie būtent priežiūros komiteto kompetenciją. Tai dabar reformuojamo reglamento tekstas numato, kad reikėtų numatyti vidaus tam tikrą priemonę, tiksliau tam tikrą e, struktūrą e, Olafe, kad, kuri, kuri prižiūrėtų e, tyrimus. Tad Olafe yra jau tokia struktūra, jie atsako, tai yra tikrina tiesiog padėti iki tyrimo teisėtumo aspektų ir, ir, ir toliau ta pati struktūra E, tyrimo pabaigoje toliau įvertina, kiek teisėtas buvo tyrimas, turint galvoje, kiek buvo laikomasi pagrindinių teisių ir procedūrinių garantijų. Tad mūsų konstitu... komitetas mano, kad e, tokios struktūros nepakanka, turint galvoje tokius tyrimus, kai vėlgi, kai prieš tai netliekamas jų teisėtumo patikrinimas. Ir vėlgi, ir čia gali būti tai kirsti su tam tikrom pagrindiniam teisėm, tai teisė į privatų gyvenimą, jos e, laikomasi. Tačiau komitetas e, mano, kad reikėtų e, laikytis tiesiog budrumo nuostatos. Na ir toliau dabar kai, sakykime, pažeidžiamos būna pagrindinės teisės, tai šiuo požiūriu labai svarbu, kad į šį aspektą atkreiptų dėmesį tie ir sekuros subjektai dirbdami su reformuojamu reglamentu. Tad čia toliau reglamente numatoma nuostata, kad, kad Olafas e, tiesiog užtikrintų procedūrinių garantijų laiku, laikymasi. Ir čia kol kas e, priežiūros komitetas išvelgia tam tikrų, e, tam tikrų spragų, turint galvoje pagrindinių teisių paisimą. Ir kaip e, vėlgi prieinant, sakykime, susipažįstant su informacija, vėl turėtų būti laikomasi tam tikrų sąlygų. Tad toliau kontrolės mechanizmas E, taip turėtų būti numatomos e, tam tikros e, kontrolės nuostatos. Tad komitetas mano šiuo požiūriu, kad reformuojamo reglamento tekstas, kai ten kalbama apie nepateisinamus atvejus, neteisėtus atvejus, kai priežiūros komitetas gali pareikalauti papildomos informacijos apie tyrimą, kad reikėtų toliau tikslinti šitą, šią nuostatą. Trečias dalykas - tai teisėtumo patikrinimas. E, teisėtumo patikrinimas turint galvoje, kiek buvo laikomasi valstybių narių įstatymų. Tai priežiūros komitetas konstatavo, kad e, šiaip jau Olafas ne visada e, gali atlikti e, tą teisėtumo patikrinimą, ar jo atliekamo e, tyrimo sąlygo šiaip jau atitinka nacionalinė teisė. Šis aspektus, nes tai susijęs su pagrindiniu teisų laikymusi ir procedūrinių garantijų laikymusi e, kad vėlgi, kalb, kai kalbama apie ryšius su nacionalinėmis tyrimo institucijomis, su nacionalinėmis uh, E, institucijomis, kai atliekama e, vidaus, e, vidaus tyrimas. Tačiau reformuojamam reglamente į tai atkreiptas dėmesys, tiesiog numatyta tam tikra nuostata nacionalinių įstatymų laikymasis atliekant tyrimą. Tad čia šis aspektas toliau turėtų būti gilinamas naujajame reglamente. Ketvirtas punktas susijęs su tyrimo pradėjimu. Reformų reglamente vėlgi sustiprinamas e, vadinamojo pakankamo įtarimo principas. Dabar į, tai, į tą principą jau buvo atsižvelgta ir tokiu būdu čia vėlgi atsižvelgta, kai nustatomi tyrimo prioritetai. Čia numatomi keli kriterijai, kriterijai, tarp jų ir, sakykime, kai vertinama, kokios sumos susijusios su sukčiavimo atveju. Tad čia šiuo atveju e, vėlgi, e, vėlgi atkreiptas dėmesys į tokius atvejus, kai buvo tas pakankamas įtarimas, tačiau vis dėlto buvo nesilaikoma kitų kriterijų nei, ref, nei e, vidaus instrukcijose, nei reformuojamam reglamente iš tikrųjų nenumatomas tinkamas pagrindas, kad Olafas galėtų perduoti informaciją susijusią su tuo pagristų e, įtarimu valstybių narių institucijoms. Reglamente tik tai nurodoma, kad generalinis direktorius turi perduoti informaciją valstybei nariai. Tačiau šiuo atveju vėlgi kol kas reglamente į tokią aplinkybę nepakankamai atsižvelgta. Penktas dalykas - tai Olafo generalinio direktoriaus tiesioginis dalyvavimas tyrimuose. Reformų dir... reglamentas numato, kad paprastai uh, E, tiesiog generalinis direktorius skiria asmenis, kurie dalyvauja tyrime. Ir čia generalinis e, direktorius e, tiesiogiai susijęs su būtent tyrimu kartu. Bet klausimas vėlgi, kiek, kiek vis dėlto generalinio direktoriaus tiesioginis dalyvavimas suponuoja e, tyrimo e, objektivumą. Tačiau šiuo atveju numatoma galimybė tiesiog pateikti generaliniam direktoriui skundą dėl e, tam tikro veiksmo, e, kurį atliko, dėl tyrimo, kurį atliko e, Olafas. Tačiau šiuo atveju vėlgi kyla galimas interesų konfliktas ir Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, teisėkuros subjekto dėmesį, tekste reformų, reformuojamam reglamente numatyti aiškę nuostatą ar tiesiog nu, numatyti alternatyvę ginčių tiesiog sprendimo procedūrą. Tais atvejais, kai, kai vėlgi generalinis direktorius tiesiogiai susijęs su tyrimu. Toliau, šeštas punktas Tai tiesiog tyrimo kvalifikavimas, e, būtent e, kai tyrimas būna vidaus ir tyrimas būna išorinis. Pagal dabartinį reglamentą tokie tyrimai atski, e, atskiriami ir tam taikomos atskiros procedūrinės garantijos ir, ir taisyklės. Tad dabar pagal vėlgi pagal dabartinį, tiksliau pagal reformuojamą reglamentą numatoma derinti per vieną, per vieną tą patį tyrimą, tiesiog taikyti e, ir, ir vidaus, ir išorės e, tyrimo taisyklės. Tad numatoma tokia galimybė išplėsti tyrimo apripti. Ir tokiu būdu tais atvejais, kai tai taikoma, kai šiaip jau generalinis direktorius turi pateikti leidimą, kaip patikrinamas tyrimo teisėtumas. Bet kita vertus, mes išvelgiam, kad čia gali kilti tam tikro neiškumo, kai, kai tai yra galimybė suderinti vidinio ir išorinio tyrimo elementus. Uh, ir, ir taikant skirtingas procedūrinės garantijas, ypač turint galvoje, kai atliekami patikrinimai vietoje arba apklausiami liudininkai. Todėl manytume, kad e, tyrimo apriepties išplėtimas iš tikrųjų iš tikrųjų e, vėlgi čia tokiu būdu gali kilti grėsmė, kad tada nebus laikomasi vadinamojo įtarimo e, pakankamumo principo. Tad čia reikia dar numatyti dar papildomų sąlygų, norint taip išplėsti tyrimą. Septintas punktas tai ginčių sprendimo procedūra, ginčių pateikiamų prieš OLAF veiksmus. Uh, reformuojamo reglament, pagal reglamuojamą reglamentą nenumatoma tam tikra specifinė procedūra šiuo požiūriu. Dabar, dabar numatoma vidinė, vidinė procedūra, pagal kurią e, vėlgi, e, tačiau šiuo atveju tada vėl e, įvertinama, kiek buvo laikomasi e, gare, procedūrinių garantijų ir tokiu būdu paskiri pagal reformuojamą uh, reglamentą direktorius skiria nepriklausomą e, asmenį, nepriklausomą tiesiogiai nesusijusi su tyrimu asmenį, kuris tada įvertina, priima, e, sakykime, ginčą ir, ir, ir toliau jį įvertina. Bet kita vertus, vėlgi mūsų komitetas mano, kad čia gali kilti tam tikrų nevienodų e, procedūrų. Ir mes manytume, kad kad kai ginčiai, tie, kai vėlgi čia reikėtų įvertinti, vėlgi gaunant ginčius, priimant ginčius prieš e, Olafą, įvertinti juos e, pagrindinių teisių ir procedūrinių garantinių laikymosi srityje. The... Geras pastabas, kaip atrodytų mūsų komiteto ateitis. Tai bet kokią atveju mes galime atkreipti dėmesį apie jį e, praėjusią metų lapkričio 7 dienos e, e, komite, mūsų komiteto posėdį. Tai būtent mes turime atkreipti didesnį dėmesį į institucinį balansą. Taigi, vadinasi, teisėkuros institucija turėtų užtikrinti priežiūrą tos vykdančiosios institucijos. Turi būti užtikrinta, kad tai bus vykdomos visos funkcijos, atinkant visas įmanomas taisyklės. Tai vadinasi, priežiūros institucija kaip tik tai, kaip priežiūros institucija atlikdama priežą turėtų nustatyti tas priežiūros taisyklės, e, pagal kurias būtų e, nagrinėjama OLAF tarnybos veikla. Tai vadinasi, tos e, taisyklės, kurias dėl tyrimo nustato OLAF tarnybų, turėtų būti ir joms turėtų būti pritarta ir priežiūros komitete ir jos turėtų būti viešai paskelbimas oficialiam leidinyje. Be to, komitetas turėtų taip pat turėti, turėti atskirą savo biudžetą, kad būtų išlaikomas ir sekretariatas, ir e, skiriamos tam tikros išlaidos. Taigi ačiū Jums uždėmesi. Tai trumpai pristatėme dabartinę mūsų veiklą ir mūsų perspektyvas ir esu atviras visiems Jūsų klausimams. Taigi, ponės ir ponai, mėly kolegos. Ačiū e, ponui e, Delfui, poniai Pinjau ir ponai Matsenui už e, kartu pristatytą e, metinę ataskaitą priežiūros e, komiteto. Šitą ataskaitą mes gavome vakar vakare ir prieš diskutuojant dėl šios ataskaitos aš norėčiau informuoti mūsų komitetą, kad ką tik gavau žinią kad, e, kad žaliųjų e, e, atstovas spaudai gavo informaciją iš žurnalistų. Kur, ir toje informacijoje buvo teigiama, kad biudžeto kontrolės komitete kilo pavojus, gaisro pavojus, pasirodė dūmai ir kontrolės, biudžeto kontrolės komiteto nariai turėjo išeiti iš salės aš manau, kad mes turėtume e, paaiškinti šią situaciją. Aš prisimenu e, savo politinės karjeros pradžią, kai aš e, jaunų liberalų vadovas buvau ir 1990 metais mes dalyvavom vienam susitikime, kad tik tai tada kaip tik tai žlugo Sovietų sąjunga ir ponas Sobolskis dalyvavo iš rusų liberalų Tačiau dėja į susitikimą jie netvyko, nes dėja e, nenusipirko arba užmiršo bilietus į lėktuvą. Na, apie tai ir mes buvom informuoti e, su šypsena. Tai vadinasi, tokių dalykų kartais e, atsitinka. Bet, kaip mano būsi politikos vadovė sakė, politikoje nėra jokių atsitiktinumų. Na, galbūt šitie dūmai nebuvo šiaip sugalvoti mūsų salėje. Aš kaip pirmininkas dabartinėje mūsų diskusijoje stebėsiu, kad mes nenukryptume į šoną, kad įvardytume problemas, kad nenukryptume, sakykime, į personalo klausimus arba į asmenybių klausimus. Mes turėtume vis dėlto e, stengtis, kad tos bylos, kurias gauna e, Olafo tarnyba, būtų e, nagrinėjimas remiantis esminiais principais. Čia mums, kaip teisės aktų leidėjams, tai yra svarbiausias dalykas, kad būtų nustatytos tokios taisyklės ir tokios nuostatos, pagal kurias turėtų būti vykdyti šitie tyrimai. Tai vadinasi, mes plenariniuose posėdžiuose atstovaujame taip pat ir visuomeniai Ir mes, žinau, e, kad turime atkreipti dėmesį ir į mūsų politinius skirtumus, į savo galbūt nesutarimus, tačiau bet kokią atveju mes turime siekti e, kompromiso ir parodyti piliečiams, kad mes suprantame savo užduotį, mes norime sukurti pagrindą demokratiniam diskursui. Čia tokia, manoma, buvo trumpa įžanga, kaip e, komiteto pirmininką, aš norėčiau prisidėti prie to, kad ši diskusija būtų susijusi su demokratinė kontrolė. Ir kad e, atitinkamos institucijos galėtų vykdyti tą demokratinę kontrolę ir kad e, kartą per metus e, OLAF tarnybos priežiūros komitetas galėtų mūsų posėdėje išsakyti savo nuomonę, pristatyti savo ataskaitą. Ir taip pat generalinis direktorius šios tarnybos galėtų išsakyti savo nuomonę. Taigi aš dėkoju e, priežos komiteto nariams, kad jūs pristatėte savo ataskaitą. Jūs patikite ir savo pastabas, ir rekomendacijas, buvo žinoma ir kritinių pastabų arba problemas, kai kurias paminėjote, e, kurios e, taip pat bus aptartos. Ačiū, kad jūs atvykote pas mus. Jeigu reikėtų kad mes dar kartą diskutuotume šią temą, nes mes neturėjome laiko pasiruošti šiom diskusijoms. Aš norėčiau e, iš karto pasakyti, kad aš kaip komiteto pirmininkas esu pasirengęs e, rasti laiko šioms diskusijoms ir suorganizuoti dar vieną posėdį. Bet kokiu atveju aš norėčiau užtikrinti, kad e, formalūs reikalavimai neturėtų mums trukdyti vykdyti skaidrios diskusijos. Taigi tiek įžangai. Dabar norėčiau steikti žodį kolegoms. Pirmiausia, steiksiu žodį pranešėjai poniai Greslė. Ačiū. Dabar aš norėčiau padėkoti priežiūros komitetui už tą sudėtingą darbą, kurį jis atliko. Mes matome, kas buvo nuveikta, skaitydami šią ataskaitą bent jau įspūdis susidaro toks, kad jūs tikrai aktyviai veikiate, sprendėte bet kokią problemą, dėl to aš to norėčiau padėkoti priežiūros komitetui už tai, kad jūs atkreipėte dėmesį kai kurias esminius problemus. Ir jūs žinote tas problemas žymiai geriau negu mes, nes jūs kaip tik susijęs sudarite su jomis. Na, šiuo atveju aš kalbu pirmiausia apie teisės pažeidimus. Man e, nepriimtina, kad generalinis direktorius turėtų apibriežti, kada yra vykdomas tyrimas, kaip jisai turėtų tyrimas, kad jisai trukdytų tą instituciją, kurią mes kurią mes paskyrėme, tai būtent priežaros institucijos veiklai trukdytų. Čia kaip tik tai 14.32 punkte taip būtent ir uh, E, aprašyta. Šitie manipuliavimo e, e, dalykai yra mums tikrai nepriimtini. Man atrodo, kad čia iš esmės turėtume kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus ir apie atitinkamų nacionalinių teisės aktų pažeidimų. 36 tai puslapyje rašoma apie telefoninio pokalbio klausimąsi. Tai aš manau, kad tai yra iš tiesų didelis asmens teisų pažeidimas. Aš manau, kad tai yra tikrai ženklas, kad e, mes judame, tai yra tai OLAF tarnyba juda ne tą linkmę, kurios mes tikėjomės. Manau, kad tokie tyrimo būdai yra tikrai nepriimtini. Ir manau, kad čia ir generalinis direktorius turėtų prisimti atsakomybę už e, tokius neteisėtus veiksmus, bet ir ne tik jis. Taigi, Mes matome, kad iš tiesų e, teisinis vertinimas nelabai atliekamas e, vykdant tokius tyrimus. Ir to, tokios procedūros, tai yra teisinio įvertinimo procedūros, jos reikalingos e, būtent tam, kad, sakykime, kad būtų priimamas teisingas teismo sprendimas, nes kitu atveju mes galime pamiršti tą teismo sprendimą. Ir kągi, priežaros komitetas pabrėžia tai, kad taikymos rytis kartais neteisėtai arba nepelnytai iš, e, išplečiama. Tai tikrai nepriimtina. Aš manau, kad tos problemos, kurios dabar yra nurodytos susijusios teisės pažeidimais arba su pagrindiniu teisų pažeidimas, yra tik tai aisbergo viršūnė. Na, aš manau, kad e, Ir aš manau, kad tos apklausos, kuris vykdo pats generalinis direktoras, tai irgi yra e, savotiškas pažeidimas prie vyno taurės vykdomas apklausos. Tai nėra tai, e, e, ko mes siekiame. Ir e, priežiūros komitetas e, kaip tik tai pasakė, kaip e, tai generalinis direktorius, kaip tik tai veikia, kaip neteisėtai, kaip, kaip tyrėjas. Aš norėčiau į statuto 90a, 90a straipsnį atkreipti dėmesį. Na, tokiu atveju mes sudarėm su tam tikrą koliziją, sakykime, kaip teikti skundus dėl neteisėtos OLAF tarnybos veiklos. Ir jeigu pats tyrėjas yra generalinis direktorius, tai jisai negali savo veiksmų apskūsti, nes jisai yra skundų teikimo vieta, jisai gauna tos skundus. Taigi, vadinasi, mes turėtume bet kokiu atveju, kiekvienu atveju stengtis, kad būtų ištiriamas teisėtumas atitinkamo tyrimo. Ir būtent tie metodai, kurie taikomi, turi būti vertinami. Ir kodėlgi būtent, e, e, sakykime, taikomi metodai kartais, kurie nėra įtraukti atitinkamą sąrašai metodų taikomų. Aš e, tikrai esu nustabusi ir pasibaisėjus tą informaciją, kurią jūs pateikėte, būtent susijusią su, su darbo metodais. Na, OLAF tarnyba, kaip matau, veikia neteisėtai. Kaip galima neteisėtais būdais siekti teisėtumo aš galėčiau tik tai paraginti komisiją imtis atitinkamų veiksmų, padaryti atitinkamas išvaidas iš šios e, ataskaitos. E, komisija taip pat turi e, prisijimti atsakomybę. Čia 77 išnašoje būtent minimos kaip tik tai tos rybinės vertės, kad, sakykime, žemės ūkio srityje iki 250 tūkstančių eurų, jeigu yra, mm, sakykime, įvykdomas nusižengimas, tai praktiškai nevykdomas joks tyrimas. Kaipgi galima dabar suteikti praktiškai leidimą žemės ūkio srityje sukčiauti arba neteisėtai naudoti ES lėšas, jeigu, sakykime, tas sukčiavimas neviršė tam tikros ribos. Tai yra aiškus uh, ES finansinių interesų pažydimas. Aš norėčiau e, atkreipdėmėsi į statuto 22 straipsnį A punktą. Taigi būtent, e, kai nepranešama apie teisės pažeidimus. Jeigu, pavyzdžiui, pareigūnas nepraneša žinodamas apie kažkokį e, nusižengimą, tada reiškia, jisai pažeidžia ES tarnautojo e, statutą. E, tai vadinasi, e, jeigu, pavyzdžiui, tokius nužengimus padaro generalinis direktorius arba sekretariato darbuotojai, tai kągi mes darysime tokiu atveju, jeigu Olafo tarnautojai patys padaro tokius pažeidimus. Aš manau, kad statuto pažeidimai yra viena iš didžiausių problemų, su kuria mes dabar susijame. Mes jeigu norime, kad ES būtų teisės viršenybė, tai turime atkreipti dėmesį į tai, kad patys tarnautojai nepažeidinėtų teisės nuostatų. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos pirmininko, kad galų galia būtų įmamasi veiksmų. Ir kuo anksčiau, tuo geriau. Taigi aš norėčiau padėkoti priežiūros komitetui. Norėčiau paprašyti jų arba paklausti a, jų a, bylose pažymėti kelis dar punktus. E, šiandien ryte aš, e, kaip tik tai minėjau, šį rytą vieną atvejį, kai, kai e, ombudsmenas nustatė netinkamą administravimą Olafo tarnybos veikloje, būtent todėl, kad Olafas nevykdė atitinkamo tyrimo susijusio su nevyriausybinė organizacija Brazilijoje, nes neva nebuvo galima rasti šios organizacijos vaduotojos, pirmininkės arba vicepirmininkės. E, dar kitas dalykas, tai iš Briuselio įmonė Zidler e, pranešė apie e, sučiavimo atvejus viešųjų pirkimo srityje, kaip pavyzdžiui persikė, kaip persikėlimo atveju iš, iš vienos valstybės narės į kitą. Ir šiuo atveju taip pat būtų naudinga atlikti tyrimą. Čia aš visų pirma kalbu apie tos e, atvejus, kurie buvo registruoti Maltoje. Ačiū. Aš e, norėčiau Jums suteikti e, žodį. Kolegos, ponė Balčytė. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tikrųjų reikia pirmiausia padėkoti, kad šitą ataskaitą gavom vakar vėlai vakare ir reikėjo taip žiūrėti preciziškumo, tai irgi buvo tam tikras ir mūsų kaip politikų žmogaus teisų pažeidimas. Bet natūralu, kad mes šiandieną svarstom labai labai rimtą klausimą. Ir matomai tokios institucijose, kurios yra du atskiri padaliniai, kurių paskirtis yra visiškai skirtinga, yra labai problematiška surasti teisingą kelią. Mano supratimu, reikia daugiau gerinoriškumo Ir reikia, kad tais klausimais, kurie liečia sukčiavimo klausimus, politinių skirtumų neturėtų būti. Neturėtų būti labai čia svarbu, kam, kokiai politiniai grupiai mes priklausom. Ir pats pagrindinis mūsų tikslas, kad kuo daugiau ES mokėtojų pinigų būtų naudojami efektyviai ir nebūtų sukčiavimo. Bet kaip tai praktiškai padaryti? Tai aš iš tikrųjų puikiai suprantu ir priežiūros komiteto šiandieną iškelta visą eilę tam tikrų galbūt nusiskundimų, abejonių ir tikrai reikia didesnio finansavimo ir reikia, kad sekretariatą turėtų, nes jie prižiūri arba jų pagrindinė funkcija yra, kad Olafo atliekami tyrimai būtų atlikti pagal e, nustatytus principus, kad nebūtų pažeista žmogaus teisės, domenų apsaugos, nekaltumo prezumcijos principai, liudytojų apsauga ir daugelį kitų dalykų. Tačiau turim įeiti ir į Olafo situaciją. Olafe dirba 508 žmonės. Tai nėra paprasti e, darbuotojai, tai yra aukščiausias kvalifikacijos žmonės, kurie taip pat išmano ir žino savo darbą. Ir todėl, kada priežiūros komitetas galbūt kartais perdėtai irgi taip pat nori tam tikros informacijos, kuri pagal tam tikras procedūras galbūt ir neturėtų jiem pateikt, pateikiama, aišku, kad susidaro tam tikra e, konfliktinė situacija. E, aš jau paminėjau, ką priežiūros komitetas turėtų daryti, o Olafo kaip institucija, kuri yra atsakinga už, jinai yra atsakinga pagal visus e, instrukcijas, pagal visus reglamentus už sukčiavimo išaiškinimą. Kad tai būtų padaryta, jisai turi teisę spręsti kai kuriuose situacijose. Visų situacijų gyvenime neprašysi. Nusikalstamos institucijos ir organizacijos taip pat labai keičia savo darbo principus ir natūralu, kad visais atvejais iš anksto numatyti tyrimų, pažiūrėjau, prašymą yra tiesiog sudėtinga. Tai mano galva, iš tikrųjų, Olafas turi atlikti tyrimus, nustatyti procedūras, apie jas informuoti priežiūros komitetą ir taip pat galutinai teikti informaciją tom institucijom, kurioms priklauso Ir taip pat jis, Olafas turi teisę tik tai jis komentuoti apie tyrimo išvadas, tyrimo medžiagą ir už tai atsakyti. Dėl e, nacionalinės teisės buvo paminėta, kad nebūtų pažįsta, galbūt reikia irgi mums parlamentui jau aiškiai vardinti, kad neturėtų būti, kada Olafas atlieka tam tikrus tyrimus, kad nacionalinės teisės aktai būtų viršesni už Europos Sąjungos teisės aktus. Priešingų atveju uh, po jais gali slėptis galimybė nuslėpti didelės piniginės lėšų sumas. Dėl e, prieimimo, prieim, prieimimo sprendimo, kokį tyrimą atlikti, tai realus gyvenimas sako, kad reikia atlikti tyrimą tokį, kuriame yra numatoma, kad didesnė nepanaudoto arba sukčiavimo būdu piniginių lėšų suma gali būti e, pagrobta. Tai manau, kad čia irgi Olafas turėtų teisę spręsti apie šitą. Tai tikrai yra labai daug klausimų ir aš nemanau, kad mes šito posėdžio metu čia viską jau taip teisingai sudėliosim. Tiesiog norėčiau palinkėti tiek priežiūros komitetui, tiek OLAFO institucijai, netarnybai, institucijai, kuri yra labai svarbi ir iš kurios mes tikrai laukiam ir lauksim rezultatų, generoriškai susėstų ir dar kartą tikrai apsibrieštų savo funkcijas ir nedubliuotų ir galbūt neintervenuotų į vienas kitų atsakomybės ribas. Ačiū labai. Ja, vielen Dank, Kollege Balčytis. Der nächste. Ačiū kolegai Balčyčiui, dabar Bart Stas kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti priežiūros komitetui, nepritariu ponui Balčyčiui, jo teiginiams, kad priežiūros komitetas galbūt perlenkia lasdą šiek tiek savo veiksmuose. Tame dokumente, kurį gavome šiek tiek pavėluotai, yra 44 puslapiai, per 17-18 valandų viską perskaityti šiek tiek užtrunka, tačiau aš jau du kartus perskaičiau tą ataskaitą, joje pateikiama informacija yra labai vertinga. kalbant apie, jeigu stebėjote tam tikrus Olafo vykdomus tyrimus pastaruoju metu ir skaitote spaudą ir sugebate skaityti šią ataskaitą, tai yra tai, kas joje parašyta tarp eilučių, tai jums susidarys e, teisingas įspūdis apie Olafo veiklą. Skaitydamas šią ataskaitą nelabai suprantu, generalinio direktoriaus pozicijos, nes e, jisai paprasčiausiai nenori bendradarbiauti su priežiūros komitetu, deda visas pastangas, kad užgneuštų priežiūros komiteto veiklą ir tai yra labai bloga praktika, nes normalioje teisinėje valstybėje tyrimo tyriejų grupė dirba vadovaujama prokuroro, tačiau Europoje e, Europos generalinio prokuroro nėra ir vienintelė priežiūros funkcija Olafo institucijoje atlieka priežiūros komitetas. Ir aš e, nenoriu asmeniškai nieko užsipuldinėti, tačiau jeigu skaitėte e, punktus nuo 29 iki 36, priežiūros komiteto ataskaitoje puikiai žinote, apie ką eina kalba. Tai yra byla, kurią perdavė tirti Olafas valstybei nariai 12 metų spalio mėnesį. Tai byla dalyvauja vienas buvęs komisijos narys, taigi čia reikalai aplinkybės yra visiškai aiškios. Priežas komitetas teikia, kad negavo pakankamai informacijos apie šios bylos tyrimą ir negalėjo patikrinti, ar nebuvo pažeistos tam tikros nustatytos taisyklės susijusios su asmenį, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas pagrindinių teisų, apsaugą ar procedūrinių e, pažeidimų nebuvo. Taip pat nebuvo galima nustatyti. Aš prisimenu tą spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo Olafo generalinis direktorius. Ji vyko spalio mėnesį ir jis taip pat e, tuo metu kalbėjo biudžeto kontrolės komitete. Jis teigė, kad neturi ir negalima turėti jokių priekaištų komisijos nariui, remiantis tyrimo vėjas surinktais įrodymais, o po to kitame ataskaitos puslapyje tvirtinama, kad buvo tam tikri dalykai surežisuoti, pavyzdžiui, telefoniniai pokalbiai, siekiant e, galimybę tai panaudoti kaip įrodymus e, tyrimo eigoje ir kad buvo susitikta su atitinkamos valstybės narės kompetitingų institucijų pareigūnais, tačiau tai reiškia nusižengimą e, privačių domenų apsaugai ir e, kitiems e, konfidencialumo principais ir čia kalba eina apie aukščiausius ES e, pareigūnus ir ponė Pinjon savo laiku e, ir dabar yra aukštai vertinama teisininkė, ponas, e, Prancūzija, ponas Timermanas taip pat ir jų keliami, jų, jų išaiškintos aplinkybės tikrai vertos rimto dėmesio. Ir čia manau, kad turi prisimti atsakomybę OLAF generalinis direktorius. Jeigu jis to nepadarys, tai komisijos narys šiame tą turi prisimti atitinkamą atsakomybę ir imtis veiksmų, nes jis būtent yra atsakingas už OLAFo veiklą. Tačiau be viso to, kas jau buvo pasakyta, buvau labai nustebęs skaitydamas tai, kas parašyta 40 64 punkte, kur teigiama, kad e, tyrimai susiję su mūtų procedūrų pažeidimais, e, kur galima sukčiavimo atveju siekia milijoną eurų, netgi apskritai nevykdomi. Tai esu labai nustebęs dėl tokios praktikos E, taip pat ir naudojant Europos socialinio fondo lėšas, jeigu lėšų apimtis siekia mažiau nei 500 tūkstančių eurų, tai nesimama jokių veiksmų. E, taigi, mėly sukčiai, jeigu ketinate nugvelbti 499 tūkstančius eurų, tai e, galite laisvai tą daryti. Tikrai esu pasipiktinęs tokią praktiką, manau, kad kiti kolegos taip pat. Taip pat noriu pasakyti, kad nesuprantu komisijos pirmininko Baroso pozicijos, nes kuomet kilo komisijos nario dalys skandalas, kodėl ponas Baroso neišsiaiškino, ar Olafo priežiūros komitetas galėjo atlikti visas funkcijas, kurias turėjo atlikti, ar buvo laikomas visų procedūrinių taisyklių, ar buvo e, užtikrintos ir apsaugotos įtariamojo asmens uh, pagrindinės teisės, jeigu komisijos pirmininkas būtų ėmėsis atitinkamų veiksmų ir jeigu būtų gavęs atitinkamą informaciją iš priežiūros komiteto, kurią mes dabar gavome, tai manau, kad komisijos pirmininkas Baroso niekuomet nebūtų e, pareikalavęs galbūt atsistatydinti komisijos nario dalį. Aš per savo, e, kaip Europos parlamento nario karjerą, dar niekuomet nebuvau susidūręs tokiu atveju. Esu paspiknęs. Ponas Mulderis dabar kalbės. Yeah, I... I can... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau kalbėsiu trumpai, pasistengsiu kalbėti trumpai, kadangi aš ne, ne, negalėjau nuodugniai pasigilinti į priežiūros komitetą, komiteto e, ataskaitą, tačiau tai, kas pasakyta, taip, taip, tai norėčiau tikrai paraginti, kad tiesiog reikėtų surenkti specialų tiesiog susitikimą, kad atvyktų pats Olafo generalinis direktorius, kad tiesiog atsakytų į kritiką. Bet turiu pasakyti, ataskaita tikrai labai rimta, mes šiaip jau jos negal, neturėtume atidėti į šalį apskritai viso šito klausimo. Uh, pasinaudoti dar likusiom turimom minutėm, dar apie tai kalbėti. Ir, ir tiesiog paraginčiau jūs e, tikrai surenkti dar vieną posėdį, kur aptartume šią ataskaitą. Labai ačiū. Toliau kolega. Ačiū. Iš tiesų turiu labai mažai laiko reaguoti į priežiūros komiteto e, ataskaitą, bet bet kokią atveju pritariu ponai Mulderiui, kad reikia dabar kuo skubiau išnagrinėti tas problemas, kurios iškėlė šią ataskaitą. Taigi svarbiausia išvada yra tai, kad yra neatsakytų klausimų, kurie iš esmės gali būti atsakyti tik tai generalinio direktoriaus ir Olafo priežiūros komiteto Aš pritariu ponui Denolfui, kad e, priežiūros komitetas turėtų pasirūpinti institucinį, institucinių balanso, tai yra, tai yra svarbi priemonė. Ir jeigu mes e, neturime priežos komiteto, tai tada mes turime pasitikėti, privalome pasitikėti Olafo tarnybos mm, teiginiais ir informacija. Ir turime bet kokiu atveju tada kreipti dėmesį į tai, kokie yra tie teiginiai, kokia tai yra informacija ir ar jie yra remtini ir jiems turi būti pritariama. Na, e, reikia išsiaiškinti vieną dalyką. Tai Olafas tai yra ginklas, kuris yra naudojamas siekiant apsaugoti ES e, finansinius interesus. Ir mes turime šitą ginklą laikyti perengtą Ir man atrodo, kad e, tokiu atveju yra svarbus yra priežiūros komitetas, kuris būtent ir e, prižiūrėtų to ginklo panaudojimą. Aš nemanau, kad, e, kaip panas Stasas pasakė, bendradarbiavimas nėra norimas iš abiejų pusių. Aš objektyviai perskaičiau šią ataskaitą ir taip pat supratau, kad yra ataskaitoje punktų, kur parašyta, kad Olafo tarnyba pripažįsta priežiūros komitetą, pripažįsta dialogo E, būtinybę ir kad pasiekta pažanga bendradarbiaujant su priežiūros komiteta. Na, tuo aš esu patenkintas. Tačiau bet kokiu atveju reikia dar būti ir a, e, pragmatišku. Ir a, e, m, pabrėžti tą punktą, kuris a, pabrėžiamas nuolat mūsų komitete. Tai reikia atkreipti dėmesį tai, kad reikia Olafo tarnybai daugiau darbuotojų vykdyti tyrimams. Na, galbūt a, Čia galėčiau pareikšti kritišką nuomonę apie tą klausimą, kurį Olafo tarnyba nuolat e, kelia, tai iš kur mes gausime darbuotojų, iš kur mes gausime e, investicijų, kai mes galime e, sugriešinti arba sustiprinti tuos tyrimus. Bet apie tai reikia kalbėti su komisija. Jeigu mes konstatuojame, kad reikia darbuotojų ir jeigu nustatome, kad tyrimus turi įvertinti ir priežiūros komitetas, ir pati Olafo tarnyba, tai turime pasirūpinti, kad tų darbuotojų būtų daugiau. Ir tuo turi rūpinti, žinoma, ir atitinkamos valstybės narės. Jos turi e, čia galutinį žodį. Na, čia buvo pateikti ir pasiūlymai e, Olafo reglamentui. Aš e, suprantu, iš kur atsirado tie pasiūlymai. Aš žinau ir tarybos poziciją, kur e, buvo kalbama apie šią diskusiją, tai būtent, kad reikia reformuoti Olafo e, reglamentą. Ir tam pritarė dauguma valstybių narių, jos nori, kad Olafo tarnyba toliau tinkamai funkcionuotų. Na, galbūt tas pasiūlymas iš priežas komiteto mums yra patiktas tiek, tiek šiek tiek per vėlai, nes uh, kad ir kokie pagristi tie siūlymai reformuoti Olafo tarnybą, aš manau, kad jie yra vis dėlto per daug idealistiški ir nerealūs. Aš šiuo metu nematau pasiryžimo vykdyti tokią reformą, taigi politinis valios tam nėra. Na, kolegos pateikė kai kurias pastabas. Aš rimtai į jas norėčiau reaguoti, tačiau aš ne, ne visoms pritariu. Na, klausimas yra, a, iš esmės, ar veikla vykdoma neteisėtai ar neteisėtai, ji, a, šitas klausimas nėra užduodamas mums. Ta turi nustatyti teismai. Taigi aš manau, kad mes turime labai atsargiai pasirinkti žodžius, kalbėdami apie veiklos teisėtumą arba neteisėtumą. Dabar keli dar punktai. Aš norėčiau taip pat pritarti kai kuriems kalbėtojams. Tai būtent mes turėtume po vasaros atostogų dar kartą įvertinti įsip ir paprašyti Olafo tarnybą pareikšti savo nuomonę dėl kritikos arba dėl pastabų, kurios pateikia priežiūros komitetas ir norėtume paprašyti, paaiškinti, iš kur yra tos ribinės vertės, apie kurias kalbėjo panas Taž ir pana Greslė. Mes kaip institucija, kaip Europos parlamentas nenorėtume ir neturėtume leisti, kad sukčiavimas nebūtų baudžiamas, jeigu jis ne, ne, nėra atitinkamo dydžio. Uh, Ačiū. Aš norėčiau taip pat suteikti galimybę Olafo tarnybos atstovams pasisakyti. Ir buvo jau anksčiau iškelta iniciatyva mūsų bendrus posėdžius organizuoti ir paprašysiu greitai pana Dienolfą atsakyti į užduotus klausimus. O dabar norėčiau paprašyti pana Tamašą Deutsche Deutsche pasakyti savo pastabas. Jis yra kitas e, kolega mūsų kalbėtojų sąraše. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes neturime pakankamą laiką, aš turiu tik tai vieną minutę savo pastabą ir pateikti savo išvadoms. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš visiškai pritariu ponos Teiso formuluotėms ir nuomonė. Aš pats, jeigu turėčiau daugiau laiko, pasakyčiau, pasakyčiau tą patį, bet tik tai netaip diplomatiškai. Tai būtent panaudočiau tą patį žodyną ir formuluotis kaip panas Stasas. Aš nenorėčiau savęs matyti prastame amerikietiškam filme, bet aš norėčiau jaustis kaip Europos parlamente. Juk mes matome problemas, kurias reikia įvardyti, kurias reikia spręsti, tai mes neturėtume vengti griežtesnių žodžių. Bet aš sutikčiau ir su pono Mulderiu, su jo pasiūlymu. Taigi, kuo greičiau mes turėtume surenkti posėdį būtent dėl priežos komiteto pateiktos ataskaitos. Pakviesime komisijos narį šią metą priežiūros komiteto narius ir, žinoma, generalinį direktorių Kesslerį. Aš norėčiau paprašyti komisijos nario ir generalinio direktorius paaiškinti tas išvadas, kurios buvo pristatytos ataskaitoje raštu, tegul būtų pateikiami ataskaitai, e, tegul būtų pateikti atas, atsakymai dėl tos ataskaitos Aš norėčiau išgirsti generalinio direktoriaus nuomonę dėl šios ataskaitos, dėl problemų ir taip pat išgirsti e, komisijos nario pastabas. Ir tik tai tada mes galėsime vystyti tinkamesnės diskusijas savo komitete. Taigi šiandienio, šiandienio posėdžio aplinkybės lėmė, kad mes e, dabar neturime per daug laiko ir toliau tęsime savo posėdį angliškai. nes mes e, vertimą turėsime tik į tam tikrą laiką. Pirmiausia, norėčiau paklausti komisijos atstovų, manau, kad jų irgi yra salėje, kasgi norėtų komisijos vardu pasisakyti. Aš girdėjau iš generalinio sekretariato kažkas yra. Jeigu jūs norėtumėt pasisakyti, tai prašau. Ar... Prašau. Peut-être après euh, le LAV pour Taip, bet galbūt po Olafo žodžių pasisakyčiau. O šiaip mes iš tikrųjų su dideliu susidomėjimu klausėmės e, tai, kas čia buvo pristatyta, e, komentarų ir priežiūros komiteto ataskaita iš tikrųjų skirta institucijoms. Bet aš manyčiau, reikėtų išgirsti kartu e, Olafo generalinio direktoriaus atsakymus ir po to tada jau komisija galės pakalbėti. Uh, O taip, tas papildomas posėdis yra sveikintin, sveikintinas, nes e, ataskaitoje iš ties yra nemažai dalykų, e, kuriuos e, dėrybų būdu galėtume, dėl kurių galėtume susitarti. Tam nebūtinai reikia priimti kažkokį teisės aktą, reglamentuoti kažkaip, bet tiesiog būtų galima uh, tiesiog susitarus e, numatyti pasitelkiant institucijų ir e, OLAFO priemonės ir turint galvoje e, kartu tarp institucinį dialogą, kurį numato reglamentas. Labai ačiū. O dabar tada žodį vėl suteiksiu Jums, ponė Denov, Denov, kad Jūs po to jau pasakytumėt Ne, pirmiausia, suteiksiu žodį Olafo generaliniam direktoriui, Kesleriui, o po to tada Delef e, jums, kad jau pasakytumėt baigiamųjų pastabų. Dabar jau vertimas baigtas, tad toliau tęsim darbą anglų kalba. Well, thank you for this opportunity to uh, first comment on, the, on this activity report. I want to tell all of you that I, I got it yesterday evening at 7 o'clock, like all of you. So we are fair